Uh, good morning, colleagues. Now we start with our sections, uh, session. There have been changes to the agenda. Pradėkime darbą. Paskutinė minutė buvo pakeista darbo tvarkė, pavyzdžiui, delegacijos santykiams su arabų pusiausaliu ir Saudija Arabija, Al-Salkan atstovas negalės pateikti savo ataskaitos šiandieną, taigi diskusijos su juo numatytos kovo 26 dieną. Richardas Howitas, kuris planavo mums pristatyti Junktinių tautų metinės ataskaitos apie verslą ir žmogaus teisės nuo gruodžio, gruodžio mėnesio ataskaitais atšaukė tą pristatymą. Ir dar uh, dvi reikalingos konsultacijos su nevyriausybinio organizacijų bendruomenėmis. Mes turime aptarti nuomonės projektą dėl priekybos tam tikromis prekiamis, kurios gali būti naudojamos e, mirti, mirties bausmiai įgyvendinti žiauriam ir nežmoniškam elgesiu. Ir irgi atidėtas šis klausimas. Priežastis ta, kad reikalinga surenkti tinkamas konsultacijas su nevyriausybinėmis organizacijomis ir tam reikia laiko. Na, bet kuriuo atveju tikiuosi, kad galime patvirtinti pakeista darbo tvarkė, matau, kad jūs linksite galvomis, reiškia patvirtinome, tuomet protokolo tvirtinimas, jeigu prieštaraujančių nėra, tuomet vasario 5 dienos protokolo, protokolas yra patvirtinamas, niekas ne, neprieštarauja, dabar pirmininkės pranešimai. Pirmiausia, pradėsiu nuo gerų žinių dėl Kazakstano. Mes aptarėme tai DRUA komitete ne kartą. Ispanijos užsienio reikalų ministras nusprendė atmesti prašymą dėl Kazakstano pateiktos ekstradicijos, Murat Be Bekibajevo ekstradicijos. Tai yra labai pozityvus sprendimas, nes mes prašėme to ir mūsų komiteto pirmininkė nekartą rašė Ispanijos vyriausybei, kad jie atmestų prašymą išsiųsti šalies minėtą žmogų. Tame pačiame kontekste dar vienas Kazakstano disidentas Abliacovas. Mūsų komitetas parašė Prancūzijos užsienio reikalų ministerijai vėlgi su prašymu, nes nepatenkinti ekstradicijos prašymu jo atžvilgiu. Taigi Prancūzijos užsienio reikalų ministras, tikiuosi, bus padrasintas Ispanijos užsienio reikalų ministro, kuris išdryso atmesti tą prašymą ir, manau, pakartos jo žingsnį. Toliau Strasbūro sesija, plenarnėje sesijoje. Daug patvirtiname žmogaus teisų rezoliucijų, mūsų išsami metinė ataskaita dėl žmogaus teisų ir demokratijos pasaulyje 2013 metais ir ES politika dėl Taigi, panceri taip vadinamasis pranešimas, jį patvirtinome ir, manau, pasikliausime keliomis rekomendacijomis, kurios yra aktualios DRUA komiteto darbui. Mes sakėme, kad rezoliucijoje, mes sakome rezoliucijoje, kad ES turėtų daugiau nuveikti gindama žmogus teisų kovotojus ir sukurti parlamente vidinę darbo grupę, kuri artimai bendradarbiautų su pilietinė visuomenė, gautų iš jos naujausios informacijos apie vaikų aktyvistus visame pasaulyje. Ir šiandien keisimės nuomonėmis jungtinių tautų e, žmogaus teisų gynėjų e, vyriausiųjų galiotinių. Taip pat rezoliucijoje reikalaujame, kad geriau būtų gyvendinamos gairės dėl Europos parlamento tarp parlamentinės delegacijos, dėl žmogaus teisų ir demokratijos skatinimo ir taip pat raginame, kad gairės būtų kuriamos e, pirmininkų komitetų suigoje, bendradarbiaujant su mūsų komitetu. Toliau mes šioje rezoliucijoje raginame diskusijas dėl galimo Europos parlamento, galimos Europos parlamento strategijos dėl žmogus teisų patvirtinimo, kur būtų aptariami įvairūs veiksmai, įvairios priemonės, kurių galima uh, kuriomis galima naudotis žmogaus teisų propagavimui. Tai reiškia daug darbo ir jeigu bandysime iš tiesų tą darbą atlikti, turėsime viską teisingai planuoti savo komiteto darbe, nes komitetas turės iš tiesų imtis lyderio vaidmens rengiant tokią žmogaus teisų strategiją. Po to buvo rezoliucija patvirtinta dėl Rusijos opozicijos lyderio Boriso Nemcovo nužudimo ir demokratijos padėties Rusijoje. Mes pasmerkėme Boriso Nemcovo nužudimą ir pasmerkėme tai, kad dar labiau pablogėjo žmogaus teisų padėtis Rusijoje. Mes taip pat kritikavome tai, kad naujos teisinės priemonės, kuriomis bandoma riboti opozicijos ir pilietinės visuomenės veikėjų veiklą, kritikuojame tokį reiškinį, taip pat kritikuojame tai, kad Nadija Savčenko buvo sulaikyta ir Aleksas, bei, Aleksas Navalnai. Taip pat kritikuojame naują karą prieš demokratiją, prieš pagrindinės vertybės. Skubos tvarka mes patvirtiname rezoliuciją dėl padėties pietų Sudane. Taip pat išreiškėme susirūpinimą dėl saugumo ir humanitarnės padėties pietų Sudane, kuri gali destabilizuoti visą rytų Afrikos regioną. Taip pat reikalaujame, kad nacionalinės vienybės laikina vyriausybė leistų e, užtikrinti humanitarnės pagalbos teikimą. Taip pat reikalavome, kad besališkai ir nedelsiant būtų įvykdytos paliaubos ir kad nedelsiant būtų paleisti ir saugiai sugražinti visi vaikai, kurie buvo užverbuoti e, ginkluotųjų pajėgų nuo 13 metų gruodžio mėnesio. Po to buvo skubos tvarka patvinta rezoliucija dėl žemės grobimo Tanzanijoje. Ten yra konfliktas iškilęs dėl to, kad planuojama 1500 kvadratinių kilometrų rezervato, e, Masajų rezervato žemės parduoti safario organizavimo bendroviai, kuri yra įsikūrusi Junktinėse Arabų Emiratuose. Tai reiškia, kad 40 tūkstančių masajų turės būti iškeldinta. Mes griežtai pasmerkėme neteisėtą tokios kaimo bendruomenės perkelimą, tai kad naikinami jų kaimai, jų tradicinis gyvenimo būdas ir kad yra pažeidžiamos jų pagrindinės žmogaus teisės. Taip pat mes prašome, kad būtų atliktas nepriklausomas tyrimas dėl žemės ginčių Lioliondo. Lio Po to buvo primta rezoliucija dėl grobimų, sirių grobimų Daesh ir ISIS artimuosius rytuose. Kartu su dviem kitais kolegomis, Vaidenholcevu iš socialdemokratų ir Mišel Ramu, mes tą savaitę lankėmės Beirute savo ruoštų ir ten susitikome su Sirijos vyskupu iš Libano ir taip pat asirių bendruomenės atstovais Irake ir jie as, asmeniškai labai nuoširdžiai padėkojo parlamentui už tą rezoliuciją, nors padėtis vietoje iš tiesų yra labai sudėtinga jiems ir jie bando priimti asirius Libane, bet e, ta rezoliucija iš ties buvo labai naudinga. Nors žinome, kad pasaulis dėl to nepasikeis, bet jiems, jiems ta rezoliucija reiškia labai daug. Taip pat šioje rezoliucijoje mes e, pabrėžėme, jog uh, negali tęstis nebaudžiamumas, kai yra atliekami tokie karo nusikaltimai, nusikaltimai prieš žmoniją. Taip pat prašome, kad tie, kurie yra atsakingi už tokius nusikaltimus, būtų perduoti tartutiniam baudžiamajam teismui. Ir vyriausiai prokurorė sakė, kad ji jau atlieka tyrimus atitinkamus dėl islamo valstybės kovotojų, ypatingai jeigu jie yra iš tų šalių, kurie yra ratifikavę statutą. Po to rezoliucija dėl e, Arabų valstybių lygos ir kovoje su terorizmu. Mes prašome, kad ketinimų protokolas su Arabų lyga būtų paskelbtas, kad jo turinys galėtų būti tinkamai demokratinę ir teismų prasme prižiūrimas. Ir mes taip pat aiškiai reikalaujame, kad Arabų valstybių lyga ir valstybės narės uh, laikytųsi jungtinių tautų e, konvencijos e, prieš kankinimus nuostatų. Tikrai gan ilgas sąrašas, bet e, vakar, praeitą savaitę daug rezoliucijų dėl žmogaus teisų buvo priimta. Dėl Venezuelos, kur mes reikalaujame, kad vyktų atviros diskusijos tarp vyriausybės ir opozicijos. Taip pat šioje rezoliucijoje mes prašome, kad vyriausybė gerbtų konstituciją ir šalies įstatymus visose tarp, ir visas tarptautinės konvencijas, kurias šalis yra pasirašiusi. Ir šioje rezoliucijoje mes kreipiamės į ES ir valstybės narės tęsti ir toliau artimai stebėti, kaip vyksta tyrimai ir atliekami bylų, kaip vyksta bylų procesai šalyje. Taip pat Junktinių tautų rezoliucija su ES dėl Junktinių tautų žmogaus teisų tarybos e, sesijos prioritetų ir rytoj mūsų komiteto delegacija vyks į Ženevą ir pasinaudos tą rezoliuciją kaip pagrindu e, diskusijoms su diplomatais tenais. Apgailestauju ir gal reiks į tai atkreipti dėmesį, kad ta rezoliucija buvo patvirtinta per vėlai ir dabar labai sudėtinga turėti įtakos kohom e, taryb, žmogus teisų tarybos e, diskusijoms ir galbūt reikia pakeisti visą planavimą taip, kad anksčiau būtų primamos tokios rezoliucijos, kad tai ką mes manome jie turėtų daryti, būtų jų tarybos diskusijų elementas tiek pirmininkės pranešimų, o dabar specialioji galiotinė pasisakysi, puikiai žinau, kokio, kokiose srityse mes dirbame. Iš tiesų, mūsų komitetas yra užsienio reikalų komiteto dalis. Mes kalbame apie žmogaus teisų pažeidimus už ES ribų, ne ES viduje. Už tai atsakingas kitas komitetas. Ir mes džiaugiamės, kad pas mus atvyko tokia ekspertė mes aptarsime padėtį Eritrejoje ir ponė Šyla Kitarut yra atvykusi Junktinių tautų specialioji galiotinė dėl žmogaus teisų padėties Eritrejoje. Taip pat jūs esate ir komis, tyrimų komisijos narė dėl žmogaus teisų Eritrejoje. Ir ši komisija pristatys e, savo ataskaitą, kur bus paskelbti, paskelbti rezultatai žmogaus teisų tarybai 15 metų birželio mėnesį. Ir toliau mano dokumente yra sakoma, ir aš dairausi salėje, ponas Ande Brandveldi Džodžiai. Beje, jisai užstrigo kamščiuose, taigi dar suteiksime jam papildomą 15 minučių. Jisai buvęs Eritrėjos ambasadorius Belgijoje. Yra paskelbęs knygą apie Eritrėją, Eritrėją kryškelyje. kryškelyje ir kai jis atvyks, mes ir jo išklausysime. Taip pat bandėme pakviesti Eritrėjos ambasados atstovų, tačiau niekas iš ambasados nesureagavo į mūsų kvietimą, negalėjo dalyvauti mūsų diskusijose. Aš esu įsitikinusi, kad visos mūsų diskusijos pasiekė ambasadas, taigi tikiuosi, kad taip bus ir Eritrėjos atveju. Taigi gal dabar taip ir pradėsime darbą, išklausysime jūsų, papasakosite apie, papasakosite apie savo veiklą ir rezultatus ir jeigu ateis ponas Čorčis, išklausysime jo. Jeigu jis neteis, tuomet iškart padėsime diskusijas. Taigi, ponia Kitarut, prašau, žodis jums. Good morning, ladies. Labas rytas, ponios ir ponai, ekscelencijos. Man labai malonu e, būti čia ir e, jaučiuosi pagerbta, kad galiu Jums papasakoti apie Eritrėją, nes e, man pagal pareigas dera Eritrėjos aktualijas kelti, aptarinėti kuo daugiau formų, kuo daugiau progų panaudoti. Džiugosi šiandien turėdama vieną tokių Pirmiausia, aš norėčiau pristatyti ypatingosios įgaliotinės Eritrijos klausimais mandatą, jo turinį. Europos e, komisija įvertino tyrimo komisijos e, darbą ir trumpai kalbėjo apie pabėgėlių ir prieglopščio siekiančių iš Eritrijos problemas. Kodėl žmonės bando bėgti iš tos valstybės? Jeigu jūs nieko prieš, aš pradėsiu pristatyti jums savo pasirenktą kalbą. Taigi, pirmiausia, noriu pasakyti, kad mano pareigos buvo sukurtos 2012 m. Liepo 6 d. Rezoliucijos neskaitysiu, bet tai yra žmogaus teisų tarybos 2020 rezoliucija. Tos pareigos buvo sukurtos dėl to, kad taryba buvo labai susirūpinusi dėl vykstančių uh, E, labai rimtų žmogaus teisų pažeidimų, kuriuos vykdo Eritrėjos e, administracija valdžia prieš savo gyventojus. E, skaitant tokius pažeidimus kaip pilietinių ir politinių teisų pažeidimai, taip pat ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisų pažeidimai. Ir dėl to labai daug Eritrijos gyventojų bėga iš valstybės dėl neskenčia nuo tokių pažeidimų. Good morning. Good to see you again. Thank you. So, I continue. So... Taigi dabar aš pratęsiu. Trumpai noriu pasakyti, kad maždaug tuo pačiu metu žmogaus teisų taryba svarstė žmogaus teisų e, padėtį Eritrėjoje uždarose posėdžiuose, e, nagrinėdama, e, pritaikydama konfidencialių skundų procedūrą buvo nuspręsta toliau stebėti padėtį ir pareikalauto iš Eritrijos vyriausybės suteikti tolesnės informacijos per 21 sesiją. 21 sesija įvyko 2012 m. rugsėjo mėnesį, kai e, ypatingosios pranešėjos e, pozicija buvo sukurta, e, vyko tai, kas neturi precedento žmogaus teisų taryboje konfidencialūs skundai buvo išviešinti apie Eritrėją ir perduoti ypatingai pranešėjai tolesniam tyrimui. Taigi tai yra dalis mano veiklos. Eritrėjos atsakas, kaip jūs turbūt įsivaizduojate, e, buvo toks, šis mandatas yra politiškai motivuotas, Bendrai valstybė nesutiko, kad būtų kuriamos pozicijos skirtos vienai ar kitai valstybei konkrečiai. Tokios pareigybės daugiau yra nebereikalingos, nes e, taryba sugeba kiekvienos jungtinių tautos narės žmogaus teisų padėtį išnagrinėti bendrai. Aš pati kaip ir neturėjau galimybės gauti dėl to informacijos iš Eritrijos administracijos. UPR praėjusiais metais e, nusprendė tęsti savo darbą. Pirmasis rekomendacijų, e, pirmo rekomendacijų grupė buvo prastai gyvendinta ir e, paaiškėjo, kad iš 90 pateiktų rekomendacijų tik kai kurios buvo įgyvendintos. Taigi paaiškėjo, kad UPR procesas yra lankstus, bet mm, jis yra nepakankamai geras ir tuo pat metu labai gerai, kad Eritreja pranešė, jog yra parengusi e, tą visuotinę e, peržiūros rekomendaciją UPR. Kai e, mano mandatas buvo sukurtas, aš bandžiau išsiaiškinti, ką bendrai daro ypatingai pranešėjai, už ką tie žmonės yra atsakingi kitose valstybėse ir radau informacijos apie ankstesnį pranešėją. Jis sakė, kad mes esame žmogaus teisų taryba, mes turime kenčiančių žmonių apsaugą iškelti kaip pagrindinį prioritetą ir laikytis darbo metodikos orientuotos į nukentėjusiosius. Turime teikti atitinkamas rekomendacijas, kovoti už teisingumą nukentėjusių atžvilgių jeigu e, tie nukentėjusiai susilaukia grasinimų arba iš tiesų kenčia. Tokiu požiūriu ir aš pati vadovausi ir e, bandžiau e, susikursi savo darbo metodiką. Aš maniau, kad mano mandatė Eritrėjai glaudžiau dalyvauti priimant ilgalaikius sprendimus kurių pagrindų yra kuriami žmogaus teisų apsaugos standartai. Jie nuolat yra e, taikomi ir eritriečiams. Bet aš, kaip jau sakiau, Eritrijos administracija nuo pat pradžių mano mandatą atstumė ir aš su jais jokio dialogo tais klausimais negalėjau palaikyti. Todėl aš laikiausi atsargiai optimistiško požiūrio. Norėjau, kad mano pozicija būtų labai tvirta, labai drasi ir norėjau e, akcentuoti žmogaus teisų problemas toje valstybėje ir suteikti balsą tūkstančiams neišgirstų eritriečių, su kuriais aš susitikau lankydamasi tose, toje valstybėje arba susitikdama su jų pabėgėliais kitose valstybėse. 2015 metais vėl bus svarstomas mano mandatas, o dabar aš norėčiau trumpai apžvelgti tyrimo komisiją, kuri buvo įsteigta praėjusiu metu viduryje Vėlgi, Eritrejos administracija e, ją ignoruoja. Galutinė ataskaita bus pristatyta birželio mėnesį. O vakar pirmą kartą žodžiu pateikėme naujausią informaciją žmogaus teisų tarybai. Prašyčiau kitos skaidrės. norėčiau papasakoti apie paskutinę dokumento dalį. Sakome, kad eritriečių maštinės e, egzodas negali būti pažabotas, jeigu nebus išspręsto žmogaus teisų problemos. Žmogaus teisų klausimas yra itin aktualus. Dabar aš trumpai norėčiau pasakyti, nesileisdama į smulkmenas, nes jūs skaičius ir statistiką turite. Aš pati surinkau tokios statistikos palaikydama aktyvų dialogą su Jungtinių tautų bendraja asamblėja. 4 tūkstančiai e, kiekvieną mėnesį pabėga, e, pasitraukia iš tos valstybės, kiekvieną mėnesį Ir e, tie skaičiai auga ir e, tas augimas yra e, ženklus. Nenorėčiau leistis į Lampedūzos katastrofą sukėlusias detalės. Aš nemanau, kad dabar turėtume tą temą diskutuoti, tačiau tokia tragedija turi būti aptarinėjama. Susitikusi su žmonėmis išgirdau vieną tokią mintį. Neverta likti Eritrėje, jeigu jūs e, suprantate, kad niekas ten jumis nesirūpina. Jums iškyla grėsmė, e, todėl teikia, e, reikia priimti sprendimus, kurie turi, yra desperatiškai reikalingi. Todėl geriau yra rizikuoti ir bandyti pasitraukti iš valstybės. Tokį atsakymą aš išgirdau iš žmonių, kurie išvyko iš Eritrejos. Taigi iš esmės viskas susiveda į žmogaus teisės. Ko tie žmonės nori išvengti? Sąrašas yra labai ilgas, galėtumėt peržiūrėti mano parengtą ataskaitą, bet trumpai tariant, e, tai yra susiję su labai konkrečiais valstybės tarnybų pažeidimais. Tarp jų net tokie dalykai kaip moterų lytinis išnaudojimas arba nužudimai be teismo. Keletas pastabų dėl uh, įrodančių, kad tie žmonės, kurie bėga iš Eritrėjos, yra tikrai beviltiškoje padėtyje. Jie susiduria su ekstremaliais sunkumais. Aš matau, kad aš jau viršiju man skirtą laiką, todėl tuo ir baigsiu. Norėčiau dar kartą pakartoti raginimą visai tarptautiniai bendruomeniai, ypač Europos Sąjungai, kad e, būtų užkristas kelias tokiems atvejams, tokiu atveju kaip Lampedūzos katastrofa pasikartojimas matome, kad iš Eritrejos bėga vis daugiau uh, vaikų, nepilnamečių, be palydos. Pabėgėlių stovyklose su tokiais žmonėm susidūriau ir nemažai apie tai kalbėjau. Be to turi būti laikomasi negražinimo į kilmės valstybę principo ir būtinai turėtų būti suteiktas bent jau laikinas prieglopstis tiems, kam tai reikalinga. Itin svarbu, kad dvi šaliai ir kitokio pobūdžio susitarimai būtų pasirašyti tarp Eritrejos ir trečiųjų šalių. E, atsiprašau, kad, kad būtų sustabdyti tokie susitarimai, jeigu jie kelia grėsmę siekiantiesiems e, prieglopščio. Taip pat e, man neramu dėl kontrabandos ir priekybos Eritrejos pabėgėliais plitimo. Tai yra labai konkreti simptomatiška problema, kuri turi būti sprendžiama greta daugelio kitų. Turime aiškiai suprasti, kokios žmogaus teisų problemos verčia žmonės palikti savo namus. Dabar aš čia baigsiu ir labai mielai prisijungsiu prie diskusijos tomis temomis. Ačiū. Ypatingai pranešėja kita rūt, labai įdomus buvo ir naudingas jūsų pranešimas. O dabar pereiname prie pono Anderbrand buvusiu e, Eritrijos ambasadorius Belgijoje, bet to jis yra parašęs knygą Eritrija kryškelėje triumfo e, istorija. Dešimt minučių jūs gal prisistatykite, o po to padiskutuosime. Thank you, Chair. First... Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, atsiprašau, kad pavėlavau užstrigau transporto kamštyje, atvykdamas iš Waterloo. Mano navigacinė sistema sakė, kad aš atvažiuosiu 8.15 ir man tada kilo klausimas, ką darysiu iki 9, o paaiškėjo, kad atvažiavau visą valandą vėliau. Ir e, pirmiausia, dėkoju poniai Valencijanų ir žmogaus teisų pakomitečiui Europos parlamente už tai, kad suorganizavo šį renginį ir mane pasikvietė tėme dalyvauti kaip galėsime pasikeisti e, nuomonėmis apie žmogaus teisų padėtį Eritrėjoje. Be to labai malonu sėdėti greta jūsų toje pačioje tribūnoje. Kalbėdamas apie žmogaus teisų padėtį savo tėvynėje, dažnai susiduriu su sunkumu priversti žmonės patikėti, kad tokia baisi žmogaus teisų padėtis egzistuoja valstybėje, kuri e, pakilo iš e, ilgo karo gruvėsių prieš 25 metus. Iš tiesų e, yra labai daug pasakojimų apie e, tai, kas dedasi Eritrėje, kas vyksta su žmogaus teisėmis. Ir e, tai kartais yra tiesiog neįmanoma suvokti ir tuo patikėti. E, karas pareikalavo labai daug aukų laisvai, demokratijai, teisingumui, klėstėjimui. 91 metų e, išsilaisvinimas e, suteikė viltį, optimizmo, kad bus nepriklausomybė, kad žmonės galės geriau gyventi. Deja, saulės spindulius užgožė dulkės ir net sakyčiau, kad į tą valstybę atėjo tamsuma. Jūs labai aiškiai e, ypatingoje pranešėje pristatėte visas detalės. Mes e, susidūrėme su e, visiškai prieš, visišką priešingybę to, ko mes tikėjomės, dėl ko kovojame. Ir apie priežastis aš kalbu savo knygoje. O šiandienos pasisakymę aš susikoncentruosiu pirmiausia ties teisinės viršenybės principų stoka, antra pagrindinių laisvių stoka, trečia žmogaus teisų pažeidimais. O baigsiu ketvirtuoju punktu, e, bandysiu išsakyti pasiūlymų, kas galėtų būti padaryta, kad žmogaus teisų padėtis pagerėtų. Ir e, bendrai Eritrejos padėtis pagerėtų. Taigi, visų pirma, žmogaus teisų stoka. Eritrejos konstitucijoje be kita ko yra nustatyta uh, struktūra, e, įgaliojimai e, ir valdžios pasiskirstimas tarp skirtingų vyriausybės šakų. Yra e, garantuojamas skelbimas pagrindinės teisės, yra aiškiai pasakyta, kad valstybė privalo apsaugoti pagrindinės žmogaus teisės. Eritrijos valstybės teisinis pagrindas akivaizdžiai užtikrina Eritrijos žmonių suverenumą ir e, Eritrėjos administracija per nacionalinę asamblėją, tai yra parlamentą, tą konstituciją ratifikavo 1997 metais. Tai buvo pereinamojo laikotarpio pradžia ir e, atstovaujamosios vyriausybės pabaig, etapo pabaiga. Buvo tikimasi, kad e, bus sukurtos naujos demokratijos klėstėjimo sąlygos ir bus e, įmanoma sukurti valstybę pagrįstą teisės viršenybę. Konstitucija ir toliau yra dar neįgyvendinta. Nuo 2001 metų nacionalinės asamblėjos darbas yra sustabdytas. Teismai nuolat susiduria su vykdomosios e, valdžios trukdžiais. E, Eritrėjai reikia turėti ne tik vieną prezidentą, kuris e, pasitelkdama savo aparatą įgyvendina priespaudos politiką. Pavienių žmonių galios, galios įsitvirtinimas neišvengiamai nulėmė žmogaus e, teisų pažeidimus, e, represijas, žmonėms neturint jokios galimybės dėl to skūstis pagrindinės teisės yra pamintos. Nėra žodžio laisvės, nėra susirinkimų laisvės ar e, manifestacijų laisvės. Vyriausybė kontroliuoja žiniasklaidą. Valstybės saugumo aparatas užgneužia nepriklausomų nuomonių raišką, e, kritiką, e, bet kokios protesto bandymus, įvertina kaip nusikalstamus, labai griežta įvesta valstybėje kontrolė. Ir kaip jau anksčiau sakė vyriausiai pranešėjai, yra visiškai nepalaikomas ryšys su kitais pareigūnais. Dėl to atitinkamai e, žmonės eilėse laukia maisto e, paketų, moterys su mažais vaikais neturi ko valgyti, daugybė žmonių bėga į kaimininės valstybės, o neįgalų sužaloti žmonės yra paliekami Sinajaus dikumoje, e, iš kur yra vykdoma jų organų kontrabanda arba tiesiog kūnai yra parduodami. Be to matome, kad daugybė žmonių nuskesta viduržėmio jūroje. 2013 metais Italijos Lampedūzos katastrofą visi prisimename brutalios represijos, ypatingas skurdas ir negailestingas sostinės ir kitų miestų pastatų gravimas apsunkina žmonių gyvenimo sąlygas. Tokiais pasakojimais e, galime geriausiai apibūdinti ši, e, Eritrėjos šiandieną. Dabar perinu prie žmogaus teisų konkrečiai. Bandymai įtvirtinti pagrindinės teisės paprastai baigėsi areštais, izolatoriuose ir kankinimais. Matome, kad tokie e, piktavališki žmonių sulaikymai e, nepalieka e, kelio teisingumui, nėra formalių teismų ar gerų teisėjų. Dėl paprasčiausio skundo apskundimo žmogus gali būti areštuotas, nesiaiškinant detalių, tam žmogui bus nesuteikta saviginos teisė, bus nutraukiami bet kokie ryšiai su išorės pasauliu ir kitais kaliniais, jų negali aplankyti nei šeimos nariai, nei artimieji, nei žmogaus teisų stebėtojai. Tai prieštarauja pagrindiniams nekaltumo prezumcijos principams. Žmogus e, sulaikytas tokiu būdu iš karto yra traktuojamas kaip kaltas. Ir tai yra daroma neatsižvelgiant į žmogaus fizinę ir dvasinę sveikatą. Tūkstančiai kalinių, tarp jų ir buvę vyriausybės pareigūnai, valstybės tarnautojai, žurnalistai, eiliniai piliečiai yra uždaryti į izolatorius kalėjimuose nuo 2011 metų. Kokia būtų perspektyva? Tarptautinė bendruomenė ir ypač ES turėtų daryti didžiulį spaudimą Eritrejos vyriausybei, kad ji būtų uh, įtikinta pirmiausia įgyvendinti ratifikuotąją konstituciją ir įtvirtinti teisės viršenybę. Antras dalykas e, - neteisėti areštai, sulaikymai kalėjimuose, bausmių įvykdymas turi būti sustabdyti. Trečias dalykas - turi būti reikalavima, kad visi politiniai kaliniai, sąžinės kaliniai, žurnalistai ir eiliniai piliečiai būtų paleisti. Ketvirtas dalykas - turi būti E, baigtas e, e, karinės privalomos tarnybos taikymas be pagrindo. Taip pat turi būti sukurta aiški valstybės biudžeto apskaita ir fondai lėšos surinktos iš kalnakasybos sektoriaus turėtų būti tvarkomos laikantis tarptautinių standartų. Ir paskutinis punktas - tarptautinė bendruomenė ir ES turėtų paremti Eritrejos pastangas ir pačioje valstybėje ir emigracijoje sukurti e, deramą perėjimą, pereinamą į etapą link demokratijos. Turi būti sukurtos geresnės perspektyvos Eritrėjai, skaitant ir žmogaus teisų srityje. Aš pristatau savo knygą Europos parlamente e, kitą penktadienį, tai yra, tai yra šį penktadienį, 20 dieną, ir joje būtent e, tai yra aprašyta. Aš jau sakau, kad tokia knyga yra labai svarbi, nes Eritrijoje nėra e, žodžio laisvės, susirinkimų laisvės, nėra jokių žmogaus teisų gynimo e, asociacijos, todėl aptarti e, valstybės ateitį, mes tiesiog neturime galimybių, mes turim galvoti apie tai, kokiu reikia priemonių, kokiu reikia e, reformų. Nėra e, patikimų valstybės administracijos institucijų ir e, egzistuoja tikra sprogimo iš vidaus grėsmė, kuri baigsis greičiausia gausių kraujo praleidimu ir turėtume pasitelkti tarptautinėmis pajėgomis paremti demokratinius pokyčius Eritrėjoje. Ačiū. Ačiū, ponė Veličiačis, už jūsų labai tikslius apibūdinimus, pristatymus ir jūs sakėte, kad ES turi daryti veiksmingą spaudimą Eritrėjos vyriausybei. Tačiau kaip? Štai koks būtų mano klausimas, galbūt e, panašių klausimų iškirsime ir iš išorės veiksmų tarnybos atstovų, gal jie galėtų, ponia Braun galėtų gal trumpai ir ponė Korėja, kiek žinau, yra atvykę iš išorės veiksmų tarnybos. Labas rytas. Pirmiausia, norėčiau labai padėkoti už ponios Keterut pristatymą dėl žmogaus teisų padėties Eritrėjoje. Taip pat dėkoju ir Jums, ponė ambasadoriau. Bendrai kalbant, pritarėme Jūsų nuomonė ir manome, kad Eritrėja pastaruoju metu žengia tik, tik tai labai nedidelius žingsnius pažangos link. Mes galėsime, aišku, dar prie tokių diskusijų grįžti. O kalbant apie mūsų politiką Eritrėjos atžvilgių, turiu pasakyti, kad mes dirbame su Eritrėja ir vykdome dialogą su Eritrėja, nes manome, kad dialogo keliu geriausiai galėsime pasiekti pažangos dėl žmogaus teisų padėties, taigi mes dirbame su Eritrėja, tačiau tuo pat metu laikomės principinio požiūrio, būtent reikalaujame, kad būtų gerbiamo žmogaus teisės ir ypatingai sunerime esame, ir čia galiu pakomentuoti tik vieną svarbų elementą, politinių kalinių e, situacija Eritrėja mus labai neramina. Ir mes e, visuomet keliame tą klausimą. Past, pastaruoju metu Jemenė Gabrėm, prezidento patarėjas, lankėsi pas mus kartu su užsienio reikalų ministru. Iš Eritrėjos mes iškėlėme tą klausimą dėl politinių kalinių, kad jie turi kažką padaryti nuo tų įkalinimų vykdomų nuo 2011 metų. Įsakdavit taip pat ir Ema, Elmaras Brokas e, priemė delegaciją ir taip pat pabrėžė tą dalyką, kad e, dabar atėjo laikas išlaisvinti tuos kalinius, nes 2011 metų nėra prasminga juos laikyti įkalintus, kai tai yra pažeidimas, nes jie yra laikomi be teismo. Taigi galbūt tiek pradžioje, tačiau mūsų nuomonė yra štai kokia. Labai svarbu dirbti su Eritrėja, palaikyti dialogą, reikalauti pažangos visose srityse, palaikyti intensyvus kontaktus. Taip pat yra numatytos lėšos Eritrėjai, kad ji galėtų pagerinti gyventojų gyvenimo sąlygas. O dėl politinių kalinių dar norėjau pabrėžti, kad tai yra tas klausimas, e, kai kasmet e, atstovas spaudai, vyriausias galiotinės užsienio ir išorės klausimais e, paskelbė tokį pareiškimą, kur reikalaujama išlaisvinti politinius kalinius. Ačiū. Dėkoju. Dabar žodis ponui Adaktiusen. Ačiū pirmininkė. Mes visi, atsiprašo kalbėtojas. Tack så mycket. Eh, alla vis... Visi dirbę Eritrejos klausimų ir žmogus teisų padėties toje valstybėje klausimų žinome, kad e, tai yra nesveikas, brutalus režimas. E, jis e, meluoja, jis smurtauja savo sistemoje prieš savo žmonės. Aš pats ilgą laiką dirbau su Eritrejos institucijomis daug metų su Falet Artisak Aš e, su Švedijoje gyvenusiais Eritrėjos pabėgėliais e, bendradarbiauju. E, jie apsigyveno mūsų tėvinėje ir turbūt dėl to man ir aš ir jaučiausi įpareigotas stebėti, kas vyksta toje valstybėje. Be to mes labai dirbame politinių kalinių klausimų matome, kad valdžia nekreipia dėmesio į iniciatyvas, kurios yra keliamos bandant padaryti politinį spaudimą, o jas iškėlė, pavyzdžiui, Švedijos administracija ar net visa Europos Sąjunga. Aš vieną klausimą norėčiau pateikti. Jis iškyla e, diskutuojant su Eritrėjos pabėgėliais. 2 procentų apmokestinimas kurį taiko Eritrejos valdžia pabėgėliams gyvenantiems užsienyje, diasporoje. E, tai yra labai dideli pinigai tiems žmonėms ir jie patenka į tos šalies režimo rankas. E, žmonės bijo, kad tie pinigai yra naudojami priespaudai taikyti. Ir žmonės bando kreiptis į Švedijos ambasadą ir kitas institucijas, kad taip nebebūtų. Aš pats bandžiau užmėgsti ryšį su tomis institucijomis, su Eritrėjos režimu ir bandžiau išsiaiškinti, ar tie 2 procentai nėra priemonė tik dar labiau sustiprinti e, daromas represijas. ES valstybės narės turėtų labai aiškiai pasakyti, kad tokie apmokestinimai turi būti nutraukti ir e, Švedija jau yra labai aiškiai pasakiusi, kad e, visos ES valstybės narės e, turėtų aiškiai suformuoti savo poziciją. E, mes žinome, kad galbūt tie pinigai yra panaudojami tik tai sugriežtinant represijas prieš Izak ir kitus politinius kalinius toje valstybėje. Oui, merci. Pone Veržėt, ačiū pone pirmininkė. Norėčiau pasveikinti tai, kad galiausiai surengėme diskusijas apie žmogaus teisų padėtį Eritrėjoje. Norėčiau padėkoti jungtinėms tautoms už jų pagalbą, noriu padėkoti už jūsų ataskaitą, nes priešingų atveju, kažin ar būtumėme surengę šiandien šias diskusijas. O tai yra tikrai labai svarbus klausimas. Kaip buvo pasakyta, Eritrėja tikrai yra viena baisiausia, jeigu ne pati baisiausia pasaulio diktatūra. Aš galėčiau pateikti kelis pavyzdžius apibendrinimui pagal tam tikras klasifikacijas paskutinė pozicija 10 tūkstančių politinių kalinių 6 milijonams gyventojų. Tai panašiai kaip Turkijoje. Aš tikrai nesveikinu politinių kalinių buvimo Turkijoje, bet iš tiesų gyventojų skaičiaus prasme tai skirtumas yra didžiulis. Visiškai žiniasklaida nėra laisva. Nėra jokio žodžio išraiškos laisvės tik tai vyriausybės žodis yra išgirstamas. Yra konstitucija, jau kurį laiką nieko met ji nebuvo įgyvendinama. Nacionaliniai rinkimai atidėliojami nuo 93 metų. Jokių rinkimų nebuvo nuo 93 metų Eritrėjoje. Taigi man atrodo, kad mes Europos parlamente, Europos Sąjungos institucijose turėtumėme daugiau apie tai kalbėti. Šie, šiame parlamente yra žmonių, kurie pažeidinėja kurie pasmerkė žmogaus teisų pažeidimus įvairiose šalyse, tačiau Eritrejoje dėje mes visiškai tylime, mes nieko nedarome šios šalies atžvilgių. Taigi aš pirmąjį kartą reikalauju, kad būtų apie tai daugiau kalbama. Mes turime tik vieną rezoliuciją. 2008 metais patvirtinta labai reta rezoliucija Eritrejos klausimų. Tavi Vizak e, būtent byla yra pristat, aptariama rezoliucijoje. Ir ką mes nuo to padarėme, nuo to laiko? Šio piliečio atžvilgių iš Europos. Aš nieko negirdėjau, galbūt jūs galėtumėte mums, mums informuoti apie, tai, apie gyvenimą. David Isak pusė žurnalistų, kurie buvo įkalinti Eritrėjoje, nužudyti, mirė. Kaip mes, mes turime kažką daryti ir kai aš dabar klausausi komisijos, tai trūksta žodžių. Atsiprašau, ponė, čia ne jums asmeniškai, jūs savo darbą atliekate. Uh, Pasakykite mums, kokie e, žmonės yra susijęs su Eritreja. Režimas kurčias, koks politinis dialogas gali būti vedamas su šalimi, kuri yra kurčia, kuri visiškai tyčiojasi iš to, ką mes darome ir ką mes galime padaryti, bet to mes nieko ir nesakome. Ką mes darome? Kokie yra paskutiniai išradimai ES e, dialogui su Eritreja? Kartų procesas Jūs sakėte, ponė, kad mes dėrėsimės su uh, Afrikos rago uh, režimu. Mm, žmonės bėga nuo to režimo. Mes dabar su režimu dėrėsimės. Kokios tai gali būti dėrybos? Ką mes gausime iš jų? Tad prisijungčiau prie to, kas jau buvo pasakyta. Manau, kad uh, Vienas iš ginklų yra fondai. E, Eritreja yra kotonų e, sutarčių paveldėtoje. Mes turime žmogaus teisės taikyti ir jeigu netaikome jų Eritrėjoje, tai kur mes einame? Jeigu to nedarėme, tai ką mes apskritai esame panašus? Toliau kitas dalykas - diaspora nefinansuojant diasporos šalis ir vėlgi atsidurtų dar sunkesnėje ekonominėje ir socialinėje situacijoje. Patys eritrejiečiai padeda tiems, kurie lieka šalyje. Tad aš norėčiau, kad mes realiai žiūrėtumėm, kaip vystosi situacija šioje srityje. Sit mes e, reguliariai, mūsų reguliariai su situacija nesupažindinama. E, manau, kad e, jungtinių tautų pranešimas mums labiau nušvies situaciją, David Isak situacija mums turi būti nušviečiama, nes tokiu būdu mes galėsime labiau informuoti viešąją nuomonę, nes dabar visiškai neaišku, kas su juo vyksta, ar, ar jis gyvas ar ne. E, Ir dar manau, kad e, tai, ką jūs pasakėte, labai siejasi su UNHCR pranešimu dėl migrantų. Taip mes turime užtikrinti duomenų apsaugą visiems, tarptautiniu maštu visiems, kuriems to reikia, ypatingai nepilnamečiams. Ponas Auštrevičius. Ačiū pirmininkė, norėčiau padėkoti visiems prelegentams, kurie atvyko ir pasisakė šiuo svarbiu klausimu. Ir tikiuosi, kad dažniau ir aktyviau aptarsime padėtį, žmogus teisų padėtį ir bendrai padėtį Eritrėjoje ateityje. Norėčiau ponios Kitarut paklausti kelių klausimų. Kadangi jūs neturite prieigos prie šalies, negalite atvykti į tą šalį, nesate įleidžiama. Gal galėtumėte e, plačiau papasakoti, kaip jūs dirbate su žmogaus teisų gynėjais ar nevyriausybinėmis organizacijomis? Kokie jūsų turimi kontaktai su jais ir ar tikrai nevyriausybinės organizacijos yra įsitraukusios e, į šią svarbę sritį Eritrėjoje? Ir dar kitas klausimas. Tarptautinė bendruomenė turi savų kanalų Eritrėjoje. Kiek ta žinia pasieks pilietinę visuomenę, nes kiek supratau, valdžios institucijos labai efektyviai kontroliuoja žiniasklaidą. ir informacijos visą rinką šalyje. Taigi, kiek realiai vietos žmonės turi galimybės gauti nepriklausomos informacijos iš kitų šaltinių, iš įvairių pasaulio šaltinių. Ir taip pat galime matyti, visi sutikti, kad emigrantai iš Eritrėjos jų skaičius pastaruoju metu auga. Taigi, man įdomu, kiek ta, tie emigracijos, emigrantų srautai uh, yra sąlygojami ekonominių, politinių sąlygų šalyje, nes ekonomika yra sudėtingoje situacijoje, nėra jokios socialinės ekonominės plėtros šalyje, jokios pažangos. Tai gal galėtumėte paaiškinti, klausimas skiriamas abiems prelegentams, būtent kokie yra realūs emigracijos kokios priežastys realios. Ponas Tenokas, ačiū pirmininkė. Jeigu teisingai prisimenu, man atrodo, du, apie 2000 metus, kai aš e, pasisakiau parlamente, aš jau čia dirbu 16 metų, pasakiau diskusijose parlamente dėl žmogaus padėties Eritrejoje, padėties Eritrejoje žmogus teisų padėties Eritrejoje ir reikalavau, kad būtų suspenduojamas kotonių susitarimas. Net jau tada Izakas jau dešimt metų sėdėjo e, kalėjime, 98 metais buvo E, matėme, kad įsivyroja diktatūra ir teroras ir tai yra apibūdinama kaip Afrikos kyšulio Šiaurės Koreja, tačiau niekus, t, t, tie žodžiai nieko nepasiekė ir praeitė, praeitėje kadencijoje aš apie Afrikos kyšulį pasisakiau ir su specialiuoju galiotiniu Afrikos kyšulio šalyse bendravau ir supratome, kad negalime suspenduoti kotonių, kad turime palaikyti ES delegacijas Maroje, kadangi jeigu ją iškviestumėme, tai būtų paskutinio sverto atsisakymas prieš diktatūrą, bet kažin ar iš vis turime kokius svertų prieš diktatūrą, diktatūra pastaruoju dešimtmečiu dar labiau pablogėjo, taigi kyla klausimas, kokia, kodėl šimtas tūkstančių milijonų eurų vis tiek dar yra skiriama ta kryptimi, kai tuo tarpu niekas negerėja, žmogaus teisų, teisinės valstybės demokratijos situacija tik blogėja. Taigi tai yra labai liūdna šalis, kurios gyvenimas buvo labai apgailėtinas, siaubingas karas su Etijopija, masinė karinė jaunų žmonių mobilizacija, e, sunaikinta ekonomika, beveik nieko neliko arba jie armijoje, arba kalėjime, arba išvykę, emigravę. Taigi čia faktiškai tragiška šalis, žlugusi valstybė, kurią kontroliuoja di diktatūra kalbant ir apie šalies ekonominius aspektus ir panašiai, bet nuo klausimas šiek tiek kitoks. Vienas kaltinimų, kiek prisimenu prieš keletą metų, tai yra aktualu ir šiuose diskusijose, buvo tas, kad uh, prezidentas labai keistai apginkluoja ir finansuoja teroristų grupės Afrikos kišulyje, ypatingai Somalija, nes panašu, kad jie buvo Etijopijos galimi priešai, jeigu jie Etiopijos priešai, tai e, automatiškai tampa Eritrejos draugais. Ar jūs manome, manote, kad tai buv, tam buvo užkirsta kelias, nes dabar ke, užtirstas kelias, nes egzistuoja ginklų embargas, ar vis tiek dar prezidentas e, finansuoja ir remia teroristų grupės, kurios veikia regione? Ačiū, ponė Tlenokai. Ir aš turiu trumpą klausimą šios veiksmų tarnybos atstoviai. Suprantu, kad ir jūs e, turėjote klausimų, gal galėtumėte pasakyti, kas vyksta pagal kotonų procesą su Eritrėja. Ir jeigu vyksta tas ES dialogas su vyriausybė, ar yra reikalaujama, kad jungtinių tautų specialioji galiotinė galėtų atvykti į šalį, ar apie tai kalbate tame dialoge. Ir ponas Tenokas e, priminė apie tą siūlymą, būtent jeigu nėra žmogaus teisų srityje pažangos, galbūt būtų galima suspenduoti kotinių susitarimo taikymą šiai šaliai. Žinau, kad klausimai sunkus, bet laiko turime ir galime tinkamai apie tai pasikalbėti. Kągi, gal pirmiausia jūs, ponia Kitarut, sakysite. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau atsakyti klausimą dėl dviejų procentų mokesčio. Mokestinimo labai tiesioginis klausimas, ar tai yra politinio spaudimo priemonė, kaip tai vertinti ir panašiai. Labai aiškiai apie tai kalbama taikant sankcijas Eritrėjai. Aš labai atidžiai nesidomėjau, bet gaunu informacijos. Yra pavyzdžių, kai šalys taiko tokį mokestį. Kanada buvo viena iš jų ir neseniai Junktinė karalystė irgi gavo nusiskundimų iš Eritrėjos gyventojų dėl, šios, dėl šių mokesčių, kaip viskas vyksta, kaip viskas yra daroma. Aš manau, kad viskas priklausys nuo to šalies. Tiesiog yra pavyzdžių, kai tas 2 procentų mokestis yra taikomas ir jau tai priklauso nuo to, kaip į tai reaguoja atskiros šalys. Aš visiškai sutinku dėl politinių kalinių ir panašiai. Nieko čia nepadarysi. Ką jūs pasakėte, tikra tiesa. Aš nežinau, kaip galima užtikrinti stebėseną iš jūsų pusės. Tačiau tikrai nepriimtina, kad tiek daug e, pažeidimų žmogaus teisų būtų. Tikrai visas detalės leistis negaliu, tačiau labai svarbu, kad Eritrėjos klausimas nebūtų numarintas, kad jisai liktų darbo tvarkėje ir kiekvieną kartą tai pasakau. Mes tikrai kalbame tais pačiais dažniais. Toliau kalbant apie galimybę atvykti į šalį. Ten nėra jokių nevyriausybinio organizacijų veikiančių Eritrėje, nėra žmogaus teisų gynėjų, kurie atvirai galėtų pasisakyti ir imtis kaž, kažkokios taip pozicijos vienu ar kitu klausimu. Yra, kiek žinau, šiokia tokia rezistencija ir vienas konkrečių pavyzdžių, būtent kai šeimos nusprendžia netiduoti vaikų eiti karinį, karinę tarnybą. Tačiau nevyriausybinio organizacijų tikrai nėra. Ir aš bent jau tikrai nesusidūriau su jokia nevyriausybinė organizacija, organizacija ar panašiai, kuri arba laikytųsi labai iškios pozicijos dėl to, kaip būtų galima daryti įtaką vyriausybės politikai. Ir pastar, pas, pastaruoju metu dar prieš Junktinių tautų SIDO komitetui paskelbent ataskaitą apie padėtį, apie moterų padėtį. Tačiau tai yra tik tai galimybė įtakoti vyriausybės politiką, bet tikrai nėra galimybės griežtai pasisakyti apie, pavyzdžiui, pažeidimus, lytinį prievart, prievartavimus ir panašiai. Aš tokių nesutikau organizacijų ir aš bendrauju su kitais žmogaus teisų, teisų gynėjais, aktyvistais ar teisininkais, kurie kreipėsi į mane, kai buvo įkurta mano pozicija, mano pareigybė ir man tai yra galimybė iš tiesų padėkoti jiems, daugeliu jų, nes kai negali atvykti į tą šalį, tai mažai gauni uh, E, informacijos, sunku pasikalbėti su žmonėmis, jie tikrai man labai padėjo, bandant e, išsiaiškinti, kokio lygio yra žmogaus teisų pažeidimų situacija Eritrėjoje, kai pradėjau nuo, nuo tuščio popieriaus lapo, nieko jame nebuvo parašyta. Taigi, tikrai tai yra labai sudėtinga situacija. Mano tyrimai rodo, kad žmogaus teisų pažeidimai yra egzodo varikliai, nes e, taip jau bent susidariu tokį spūdį iš pokalbių su žmonėmis. Sunku pasakyti, ar dėl politinių ir ekonominių priežasčių žmonės išvyksta, bet aiškiai galime pasakyti štai ką. Jeigu, esi, jeigu tavo vienintelis darbdavys yra vyriausybė nacionalinėje tarnyboje, tai kokias darbo teisės tu turi ir ko tu gali, kokiu teisiu tu gali tikėtis, kalbant apie laisvą priekybą ir panašiai. Taigi reikia labai artimai susėti tuos klausimus. Aš juos vertinu iš teisės į darbą perspektyvos. Jeigu dauguma tavo gyventojų atlieka karinę tarnybą ir vykdo karinę veiklą, tai ką dar tu gali daryti? Aš kalbėjusi su kitais, kurie uh, taip, pavyzdžiui, moterimis, kurios pardavinėja, tarkim, arbatą mažose kioskeliuose, priekysteliuose, bet būtent jos kaip ir prasmingai įgyvena tą teisę į darbą ir aš būtent ir keliu tą klausimą, kokių ekonominių pažeidimų ir kaip tie žmogaus teisų pažeidimai siejami su ekonominė situacija. Tos perspektyvos tokios menkos. Teisė užsimti priekybą ar kokia tai profesija yra labai ribota. Ir e, jei nesi e, kariškis, tada dirbi nacionalinėje tarnyboje, vis tiek toje diktatūroje atlieki kitą darbą, nes kitų perspektyvų nėra. Aš nesu gavusi informacijos daug, tai nėra mano darbo žmogaus teisės rytyje dalis, būtent išsiaiškinti, kiek tai sėtina su teroristų grupėmis ir panašiai. Somalis Eritrėja e, Somalio rytėjos stebėsnos grupė daugiau domisi tais klausimais, o aš tik tai būtent pagal savo įgaliojimus svarstau tik tai ap, žmogaus teisų padėtį, pagal mano turimus žmogaus teisų tarybos įgaliojimus dėl Kaltam proceso aš irgi turiu nemažai klausimų. Aš daug informacijos negaliu pateikti, bet vienas klausimų yra kaip, kur žmogaus teisų klausimai ir žmogaus teisų apsauga, kalbant apie tuos, kurie bėga iš baisios situacijos dėl žmogaus teisės pažeidimų, nes tikrai skaičiai yra dideli. ir tų pažydimų tiek, kad net neverta pradėti jų minėti. Tai kaip apsaugoti tuos žmonės ir čia reiktų pasitelkti tarptautinę pabėgėlių teisę. Taigi tiek. Ačiū, prašau. Jūs uždavėte konkrečių, gal neuždavėte konkrečių klausimų man, bet aš papildysiu tai, ką sakė specialioji galiotinė. Ir trumpai pakomentuosiu tai, ką sakė išorės veiksmų tarnybos atstovė. Aš irgi sutinku, kad bendravimas, dialogas yra matyti geriausias požiūris, esant dabartiniams aplinkybėms. Tačiau bendravimas kokiomis sąlygomis, aš manau, kad tai yra esminė problema. Negalima bendrauti, elgiantis taip, lik niekas nevyksta. Yra esminių elementų ir tie esmeniai elementai numatyti kotonių susitarime ir mes galime naudotis tą priemonę ir bandyti atverti politinę ekonominę erdvę. Aišku, vystomas, vystomasis bendradarbiavimas yra irgi svarbus, tačiau tai yra režimas, kuris nėra paskelbęs jokio biudžeto niekas nežino, pažiūrėjau, kokios yra socialinės įplaukos, kaip išlaidos yra skirstomos. Ir pastaruoju metu buvo tokių e, svarbių poslinkių kalnakasybos sektorėje. Ir jeigu pažvelgtumėme į finansinės ataskaitas, matome, kad 200 milijonų e, per metus gauna vyriausybė iš akcijų ir mokesčių už varį, auksą ir sidabrą. Ir 10 procentų, apie 40 procentų akcijų turi vyriausybė. Tai gali iš tiesų surenkti mokesčius. Tačiau tai ne, net nėra vyriausybė, tai yra kaip ir frontas. Ir mokesčiai per mokesčiai, mokesčiai surinkami, mineral, mokesčiai už mineralus um, ir, ir tai yra 5 procentų mokestis skiriama tam frontui. Ir kur tie pinigai eina, finansų ministras nežino, centrinis bankas nežino, o aš iš savo privačių šaltinių žinau, kad viskas sėdi vieno žmogaus kišenėje e, Kinijos e, bankuose. Kam naudojami tie pinigai? paprastai gamtinis išteklius, juk yra didelė dovana šaliai, tai leidžia pagerinti žmogaus gyvenimo, žmonių gyvenimo sąlygas. Ir tai yra siaubinga, kad taip nėra. Tai kaip bendrauti su tuo režimu, naudojant vystamojo bendradarbiavimo priemonės, kaip svertų. Aš manau, kad jie gali sakyti, mums išorės pagalbos nereikia. Ir viskas. Nežinau, ar čia toks jau svarbus vertas tas sistemasis bendradarbiavimas, bet yra klausimų, kurie rūpi vyriausybei. Ir vyriausybė tuo naudojasi kaip pretekstu e, taikyti tą nacionalinę karinę tarnybą. Tai yra kaip vergovė faktiškai šio laikinė vergovė. 95 metais buvo paskelbta ta privaloma tarnyba ir mes manėme puiku, nedidelė šalis esame ir negalime sauliaisti didelės armijos. Ir kam mums reikalinga didelė armija? Nes mūsų saugumas, man kaip nacionalinės asamblėjos tuo metu atstovui atrodė, kad su, turi būti siejamas su regioniniu bendradarbiavimu, regioninė integracija ir panašiai. Tačiau Tačiau staiga buvo nuspręsta, kad Eritėjos žmonės turi eiti tą karinę tarnybą. Šešių mėnesių apmokymas ir metai įvairios, vykdant įvairius mm, viešuosius darbus ir panašiai. Atrodė viskas gan gerai. Ir dabar jaunas vyriškis, mergina, 18, 19, 20 ties metų, kai 94 metais buvo paskelbta ta privalomi, privalomi tarnyba, dabar jau jiems apie 40, 39, 38. Tokia amžiaus tai yra žmonės. Ir per tuos metus jie dirbo be atlygio. Jie tuokėsi, jie kūrė šeimas, bet negali tų šeimų išlaikyti nežinau, ar tai yra ekonominis ar politinis veiksnys, kuris sąlygoja emigraciją. Aš manau, kad tai yra politiniai veiksniai. Nuolatinė vergovė tikrai šio laikinėme pasaulyje tai neturi būti priimtina. 21 amžiuje. Darbas, už kurį net lyginama. Negi tose kasyklose, ar tai būtų Kanados, Pietų Afrikos, Australijos ar Kinijos e, kasyklos. Ten milžiniškos yra e, sieros gavybą. Daugiau nei Kanadoje ar Rusijoje gaunama šių gamtinių išteklių. Ir tose kasyklose dirba žmonės, kurie negauna atlyginimo. Taigi, kodėl žmogus turi būti verčiamas taip dirbti? Kalio kasyklos ten yra. Ir žmonės dėl to bėga. Jie bėga, iš šalies ir tuo lab, todėl labai rizikuoja. Jiems reikia kirsti sienas, pereiti per Saharos dykumą, daugelis miršta dėl to, kad e, išsenka, bando kirsti viduržėmio jūrą, mes matėme, kas vyksta Lampedų, palei Lampedūzijos salą, kas kart tos Lampedūzos tragedijos kartojasi ir galbūt ne, ne, ne, ne, ne tokio masto, tik tai kaip tą kart. Taip pat matome, kas vyksta su jaunais eritriečiais Sinajaus dykumoje. Iš jų atimami organai, jie kūnai numetami tiesiog dykumoje pūti. Taigi žmonės imasi baisios rizikos, kad pabėgtų iš tokios situacijos, kuri yra tiesiog nepakeliama. Eritreja tapo šalis, kurioje gyventi žmonėms neįmanoma. Ir štai dėl tokios realybės žmonės bėga. Bėga ne dėl to, kad vyriausybė kažką žadėjo ir neįgyvenimo pažadų. Aš pats labai mielai gyvenčiau Eritrėjoje. Namai visuomet yra namai. Bet, bet aš rizikuočiau savo gyvybę, jeigu grįžčiau, prisijungčiau prie kolegų, savo um, kovos brolių ir panašiai. Taigi tas žmogaus nesaugumas yra milžiniškas, aišku, skurtas, skurdas nesuvokiamas, vyriausybė vienintelis darbdavys, nėra pelningo darbo, darbo, už kurį būtų atlyginama. Vyriausybė visiškai nepaiso makroekonominių statistinių duomenų ir panašiai. Taigi, ekonomika iš tiesų siaubingai prastėja, ekonomika negalinti užtikrinti padarių gyvenimo sąlygų žmonėms. Taigi štai tokie yra e, e, emigracijos varikliai. Dėkoju. Ačiū. Dabar ponė Braun. Thank you very much. And... Labai ačiū už labai išsamius klausimus. Pirmiausia, mūsų poziciją apie e, ypatingojo atstovo žmogaus teisėms Eritrijoje poziciją. Jūs galite būti tikra, kad kiekvieną kartą dalyvaudama mūsų e, dialoge pagal aštuntąjį straipsnį su Eritrijos vyriausybė, kuris vyksta bent kartą per metus, e, susilauksite, yra išsakoma pakankamai reikalavimų, kad Eritrėjos valdžia leistų jums patekti į tą šalį ir kad galėtumėt įvertinti padėtį toje šalyje, kad galėtumėt susitikti su tyrimų komisija, kad e, būtų galima deramai dirbti ir kad e, Somalio ir Eritrėjos stebėsenos grupė galėtų palaikyti su jumis ryšį. Mes e, To reikalaujame, tai yra mūsų principinė pozicija. Eritrėja turi bendradarbiauti su jungtinėmis tautomis. Antras dalykas. Pažangos aspektas, nes jūs paminėjote šiek tiek pažangos žmogaus teisų požiūrių. Vieną dalyką paminėčiau. Praėjusiu metu gruodžio mėnesį Eritrėjos prezidentas paskelbė, kad bus sutrumpinta karinė tarnyba iki 18 mėnesių naujiems kariams. Anksčiau e, būdavo ilgesnis tas laikotarpis ir mes dabar matome, kad tas reikalavimas yra gyvendamas labai lietai. Apie tą klausimą su jais e, tariamės. Norime, kad ši problema būtų išviešinta, nes kol kas to nepadaryta turime labai atidžiai stebėti, kaip e, tas pasižadėjimas yra įgyvendinamas. Nefiksuotas e, valstybė e, nacionalinės kariuomenės karių tarnybos laikas yra labai rimta problema mums. Mes tuo labai rūpinamės ir dabar bandome patikrinti, ar vyriausybė paisižadėtąją priemonę įgyvendins. Dar vienas klausimas. Vyriausybė sausio mėnesį septynis žurnalistus paleido iš įkalinimo įstaigos. Jie buvo sulaikyti nuo 2009 metų. Tai yra galbūt nedidelis žingsnis į priekį, bet į priekį. Ir dabar vyriausybė rengia gyvendinimo planą, pagal kurį juk jungtinių tautų visuotinės peržiūros e, rekomendacijos bus įgyvendintos. Dauguma rekomendacijų yra susijusių su vaikais, moterimis, neįgaliaisiais. Ir svarbiausia rekomendacija mūsų akimis yra susijusi su politiniais kaliniais jų įkalinimo sąlygomis, bet e, Eritrijos valdžia yra e, mažiausiai nusiteikusi tos rekomendacijas įgyvendinti. Žmogaus teisų padėtis mums kelia rimtą susirūpinimą, nors šiek tiek pažangos ir yra daroma. E, nacionalinės kariuomenės šauktinių padėtis taip pat yra labai svarbi, e, tarnybos e, trukmės apribojimas yra labai svarbus E, nes tokiu būdu, nes dėl jo labai daug žmonių pasitraukia iš Eritrėjos. Be to, e, jauni žmonės Eritrėjoje nemato ekonominių perspektyvų. Ta pati galima pasakyti ir apie e, bendrai gyventojus. Mes per kotonų susitarimo nuostatas bandome surenkti parą, parengti, suorganizuoti paramą uh, Eritrijos gyventojams, ne per Eritrijos biudžeto kitais kanalais. Tie fondai yra naudojami gyvenant įvairiausius projektus ir pirmiausia projektus susijusius su žemės ūkio sektoriumi ir maisto sauga. E, mes galbūt galėtume paremti e, tos valstybės e, tolesnę raidą, padedant konkrečiai gyventojams, o ne, ne valdžiai. Per politinį dialogą labai svarbu užtikrinti regiono dinamiką. Eritrėja turi 1200 km jūros pakrantę, Raudonąją jūrą regionas yra labai nestabilus. E, ilgai jau užsitęsė konfliktas tarp Eritrejos ir Etijopijos, be to yra sunkumų su Pietų Sudanu. Būtina stabilizuoti visą regioną. Tas regionas turi bendradarbiauti ir Eritrėja turi dalyvauti tame bendradarbiavime. Sausio pabaigoje Aleksandras Vondos, ypatingas atstovas Afrikai, apsilankė Eritrėje ir susitiko su mūsų prezidentu. Jis ragino aptarti regionų klausimus ir kiekvienos valstybės vidaus problemas. Todėl ir toliau manome, kad reikia dialogą tęsti. ir pagal pagalbos besivysančiam šalims tiekimo programas norime aptarti ekonomikos valdysenos aktualijas, skatiname daugiau ūkio reformų, vyriausybė turi sukurti politiką, kuri pritrauktų užsienio investicijas. Bet su dabartiniais teisės aktais to padaryti negalima, nes e, Tritrėje atidaryti, pradėti verslą yra labai sudėtinga, įsteigti įmonę labai sudėtinga. Dauguma ūkio e, šakų priklauso valstybei ir privačiam verslui plėtotis nėra sąlygų. Kaip aš jau minėjau, moteris ypač to padaryti negali. E, mes tikimės, kad per dialogą apie ekonomikos valdyseną sugebėsime pakeisti teisės, priversti valstybę pakeisti teisės aktus. Ir galiausiai dėl migracijos. Mes manome, kad e, emigracija Eritrėje vyksta dėl dviejų pagrindinių priežasčių. Pirmiausia, politinės laisvės stoka ir e, labai prasta ekonominė padėtis. Eritrėjai visuomet e, buvo labai įdomus kartumo procesas, nes pati valstybė matė, kad e, gyventojų masinė migracija kelia rimtų problemų. Atitinkamai e, Eritreja labai aktyviai dalyvavo rengiant naują deklaraciją apie migraciją pagal kartum procesą. Tai yra labai gera, išsami deklaracija, kuri buvo parengta lapkričio pabaigoje. Toje deklaracijoje yra įsteigiamas e, valdymo komitetas, Eritrėja tame komitete dalyvauja nes ji yra labai svarbi e, migracijos kilmės, imigrantų kilmės valstybė, kaip ir Sudanas, Tunisas. Iš Europos pusės e, pasirašant e, šį dokumentą buvo nusiustos tam tikros instancijos ir pagal šį projektą bus apibriežti politiniai prioritetai. Tarp jų žmogaus teisių migrantams garantavimas. Turi būti užtikrinta visapusiška žmogaus teisų pagarba migrantams, įskaitant moteris ir vaikus. Tame komitete bus apie tai kalbama ir pirmasis komiteto posėdis yra numatytas balandžio pabaigoje. Pamiršau pasakyti, kad ir Egiptas yra labai svarbus e, valdomojo komiteto dalyvis. Procesas pamažu įsibėgėja. Jau yra skirta pakankamai lėšų tinkamoms programoms ir mes jūs informuosime apie artimiausius žingsnius ir pažangą. Dar vienas klausimas apie tai, ar Eritreja remia teroristinės grupės Somalija. Somalio Eritrejos stebėsenos grupė pateikė paskutinę ataskaitą, kurioje pasakyta, kad būtent šiuo klausimu vyriausybė paramos liktai nebeteikia. Teroristinės grupuotės nesusilaukia vyriausybinės paramos. Somalija. Be to mes visi žinome, kad tų rėmėjų som, Somalio teroristams yra daugiau, ne tik Eritrija, ne tik Etijopija, bet ir kai kurios kitos šalis. Stebėsenos grupė apie tai tam skiria daug dėmesio ir šiais metais bus pateikta dar viena ataskaita ir kai vertinsim padėtį Etijopijoje, atkreipsime dėmesį, ar Etijopijos žvalgybos tarnybos remia, pažiūrėjau, Somalio teroristus. Tačiau e, pastaraisiais metais matėme, kad tą įrodyti buvo labai sudėtinga, bet man atrodo, kad taip daugiau nebėra. Aš tikiuosi, kad aš nieko nepamiršau. Ačiū, kad išklausėt. Ačiū. E, Devko generalinis direktoratas. Gal norės pasakyti. O be to, man atrodo, jūsų, e, mūsų svečiai norės pakomentuoti jūsų atsakymus. Donc, sur la Ačiū. Dėl bendradarbiavimo. Dešimtojo bendradarbiavimo fondo srityje e, matome, kad 52 e, milijonais eurų sumažėjo tas fondas, tai yra labai didelė uh, didelis apkarpimas e, e, sumų, kurios buvo numatytos iš prašių. 40 milijonų iš to sumos yra skirta žemės ūkio sektoriui, e, drėkinimo sistemų gerinimui, tai leistų regionui pasiekti tam tikrų tikslų. Aišku, maisto saugos tikslas yra pagrindinis, nes mūsų nuomonė Eritrėjos maisto saugos problema yra labai aktuali, nors aišku iki šiol e, pakankamų priemonių nebuvo imtamasi, nes nesugebėjo Eritrėjos administracija įvertinti maisto saugos poreikio, todėl mūsų nuomonė tai išlieka labai aktuali problema. Ši programa įgyvendinama jau ilgą laiką, 40 milijonų, kaip sakiau, jai skirta. Mes pasirūpinome, kad iš tiesų ta suma būtų išleista Eritrėjos vyriausybė 2011 metais oficialiai sustabdė bendradarbiavimą, bet dabar jis atgaivintas ir Eritrėjos vyriausybė atrodo neturi pakankamai administracinių gebėjimų įgyvendinti tą programą. Dabar akivaizdžiai matome ir protų nutekėjimą iš tos valstybės, nes, kaip jau buvo sakyta, didelė gyventojų dalis išvažiuoja iš šalies Taigi, e, kai kalba apie e, bendradarbiavimą, turime prisiminti, kad yra ir e, valstybės teismų paramos projektas skirtas vietos teismams. Vietos lygmenių galime paremti teisingumo sistemą ir e, mes skiriame dėmesio, kad visos numatytos programos būtų įgyvendintos. Ir taip pat e, mes stengiamės padaryti, kad viską žinotumėm, jeigu kartais būna mm, nelegaliai kaip nors neteisingai darbinami žmonės. Prieš du metus įgyvendinant šias programas atsirado labai nedidelių projektų e, susijusių su žmogaus teisėmis, paremant žmogaus teises. Tai tos žmogaus teisės netaip remiamos kaip mūsų šaly, šalyse, bet e, pavyzdžiui remiant moterų organizacijas, sporto organizacijas ar e, neįgaliųjų organizacijas, tai yra tokie vietinės reikšmės projektai labai maži, tačiau šiaip ar taip tai yra labai nedideli žingsniai, bet e, vis dėlto žingsniai link pilietinės visuomenės, kuri vis tampa atviresnė. Toliau mūsų bendradarbiavimo dialogas. Pabrėžiama, kad rezultatų trūksta. E, yra e, politinių daug kalinių ir reikia padaryti taip, kad Eritrėja įsileistų e, jungtinės tautas, kad jos galėtų daryti įvairius įvertinimus bei atlikti reformas. Taip pat mums reikia bendradarbiauti su kaimynais ir e, geriau integruotis regioniniu mastu, kad Eritrėja neliktų izoliuota politiškai ir ekonomiškai. Tokiu būdu galbūt situacija ir šalies viduje pasikeis. Aš dirbu uh, bendradarbiavimo srityje ir bendradarbiavimo, e, bendradarbiavimą naudojame tam, kad gerėtų politinė bei ekonominė situacija, nors kita vertus pažanga labai nedidelė. Tačiau jeigu to bendradarbiavimo nebūtų, apskritai į Eritreją nebebūtų galima patekti, mes neturėtume jokios prieigos prie to šalies uh, tas dialogo bent jau minimumo tikrai labai reikia. Ačiū ir dabar dar šiek tiek liko laiko ir paprašyčiau gal labai trumpai pakomentuoti, ponė Kitarut. Ačiū, labai trumpai norėčiau pasakyti, jog labai džiaugiuosi girdėdama, kad mūsų karinė tar... karinės tarnybos trukmė sumažinta iki 18 mėnesių, tačiau uh, Man įdomu sužinoti, kaip viskas vyks. Ar reiks laukti 18 mėnesių, kad sužinotumėm, kad e, tie žmonės, kurie pastaruoju metu buvo pasamdyti, patraukti į tą tarnybą, bus paleisti. Taigi, kokie bus tie konkretų žingsniai, nes tai yra svarbus klausimai, kuriuos reikia išspręsti. Nes jeigu pažvelgtumėte į mano pastarąją žmogaus teisų tarybos ataskaitą, ta tarnyba, karinė tarnyba prilyksta priverstiniam darbui. Taigi aš labai griežtai pasisakau apie tai ir labai norėčiau pamatyti konkrečių žingsnių, kad tai realiai vyktų. Dėl septynių žurnalistų, kurie buvo išlaisvinti, labai džiaugiuosi dėl to. Tai yra puiku, tačiau kiek dar yra įkalintų? Štai koks klausimas, kurį norėčiau užduoti. Ir yra čia daug klausimų, kuriuos norėčiau pakomentuoti, bet tie bendruomenių teismai puiku, bandoma teisingumą priartinti prie žmonių, tačiau jie turėtų laikytis įstatymų, kodeksų ir panašiai. O tai kur tie įstatymai yra? Kokiu pagrindu dirba tie teismai? Ir kaip jie užtikrina, kad užtikrinamas tinkamas procesas? Mano toks klausimas būtų. Uh, Toliau trumpai norėčiau pasakyti vienas dalykas, kurio neaptariau, kuris yra labai svarbus šiuose diskusijose apie tai, kad jauni žmonės išvažiuoja. Aš manau, kad reikia spręsti švietimo problemas, vidurinio išsilavinimo problemas ir pirmiausia išspręsti karinės prievolės klausimą. Ką aš turiu omenyje, pavyzdžiui, jaunuoliai 17-18 metų, kai jie turi į, į, pereiti į 12 klasę, paskutinę klasę, tuomet jiems reikalinga tris mėnesius atlikti karinę tarnybą stovykloje prieš galiausiai e, bandant išlaikyti tuos brandos egzaminus. Tai yra labai glaudžiai susijęti dalykai, dėl to daug žmonių, daug jaunų žmonių. negali stoti į koledžus ir panašiai. Dauguma jų tiesiog turi pirmiausia atlikti karinę tarnybą, o kurie to nepadaro, tada iš karto lieka toje karinėje sistemoje. Taigi teisė į švietimą, teisė į vidurinį išsilavinimą ir tas karinis lavinimas. Čia yra labai svarbus aspektai. Po to pabaigai dar norėčiau vieną dalyką pasakyti. Eritrejiečiai turi jaustis saugų savo šalyje be baimės, kad jie, jų šeimos nariai vienašališkai bus sulaikyti, areštuoti ir nebus užtikrinamas tinkamas procesas. Mes turime atkurti pasitikėjimą Eritrejos vyriausybę ir tą vyriausybė turi daryti savo žmonių atšvilgiu. O po to, aišku, žinome, ką ir ką gali padaryti tarptautinė bendruomenė, kad tam padėtų, tačiau būtent šio dalyko reikia labiausiai, nes čia ir yra didžiausia problema. Tai tiek. Dėkoju. Prašau. Ačiū. Labai trumpas komentaras dėl karinės tarnybos. Aš laukiu vyriausybės oficialaus pareiškimo, kad jie laikysis teisinių nacionalinės karinės tarnybos nuostatų. Tai galėtų būti, man atrodo, tai buvo liktai lordų, lordų rūmų narys, kuriam pasakė Eritrėjos atstovas apie tai, bet ar galime tuo pasitikėti, ar galime tuo tikėti, kodėl 94 metais prasidėjo ta mobilizacija. Kam dabar laukti dar 18 mėnesių? Kodėl ne, negalime to padaryti dabar? Kai aš kalbėjau apie tai, kad reikia bendrauti. Bendrauti svarbu. Ir galima naudotis ir paskatinimais, ir bausmėmis. Yra daug klausimų, kurie rūpi vyriausybei. Ir reikia naudotis, jie naudojasi karinę tarnybę kaip pretekstu. Ir tai yra užšaldytas sienų konfliktas su Etijopija. Aš manau, kad tarptautinė bendruomenė turi išspręsti tą klausimą. Etijopija turėtų evakuoti e, žmonės. Ten yra pasirašytas juk teisiškai saistantis sustarimas dėl sienų. Ir dabar tas konfliktas yra užšaldytas, tai nėra priimtina. Tas dalykas sankcijos. Man Sankcijos yra e, Junktinių tautų saugumo tarnybos dvigubai standartai. Sankcijos neveikia, jos nieko neduoda ir visos studijos rodo, kad sankcijos yra neproduktyvios bet kuriuo atveju. Jeigu kalba eina apie prieigą prie ginklų, jeigu turi pinigų, juodoje rinkoje tų ginklų įsigysi be problemų, visi tai puikiai žino. Taigi čia reiktų gal pasiūlyti ir paskatinimų parodyti, kad bendravimo procesas gali tikrai duoti rezultatų e, režimui. Pavyzdžiui, prasmingas vidurinės išsilavinimas. Kažkas e, lygino Eritreją su Afrikos kišuliu Šiaurės Koreja. Aš, aš tikrai prieštarauju, Šiaurės Korejoje yra geriau, ten branduoliniai e, mokslininkai yra rengiami O mokslas Eritrėjoje visiškai yra neveiksnus, vienintelis universitetas buvo uždarytas. Yra kažkokios tai neiškių standartų institucijos, kurios tikrai negali atitikti aukštų mokslo, aukštų, aukštų mokslo įstaigų standartų. Taigi, turime pasinaudoti tomis paskatomis ir bausmėmis, bendrauti su režimu ir spręsti tuos klausimus, kurie rūpi režimui ir kurie yra uh, įtraukti darbo atvirkę politiniam dialogui su ES. Ačiū, dėkoju. Tikrai labai įdomios diskusijos ir mes turime pagalvoti apie tai, ką turėtų daryti toliau mūsų komitetas ir galbūt, kai vyks išplėstinis biuro posėdis, galbūt pažiūrėsime, tas kotonių susitarimo posėdis vyks po kelių mėnesių ir gal tada mes galėsime dar parengti rezoliuciją, aš manau, turime apie tai pasikalbėti, paskutinė buvo parengta 2011 metais. Tai gal reikia tiesiog pažiūrėti, kokią formą būtų galima palaikyti tas diskusijas parlamente. Puiku, dėkoju. Ačiū Jums, kas atvykote. Suprantu, kad Junktinių tautų specialus įgaliotinis žmogaus teisų klausimais irgi yra atvykęs.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 So let us continue with an exchange of views with Michelle Forst, the UN Special Rapporteur. Labą dieną. Dabar e, toliau susitinkame su Junktinių tautų e, vyriausiojų patarėjų žmogaus teisų klausimais. E, pradedu iš naujo, nes iš pradžių mikrofonas nesuveikė. Taigi, mums labai pasisekė, nes šiandien atėjo Michel Forst. Jis yra Junktinių tautų žmogaus teisų gynėjų e, E, klausimais e, ypatingasis e, pranešėjas. Su juo pasikeisime nuomonėmis apie darbo žmogaus teisų gynėjų darbo sąlygas, jų darbo galimybės. Savo diskusijose labai dažnai kalbame apie metinės ataskaitas ir praeitą savaitę Strasbūrė vieną tokių prieimėme. Mums buvo pateikta labai konkreti rekomendacija Ir mes e, patys taip pat akcentavome, kad žmogaus teisų gairės turi būti įgyvenintos labai rimtai. Be to, e, pagal jūsų rezoliucijos rekomendavimą Europos parlamente įsteigsime darbo grupę, kuri leis surinkti aktualiausią informaciją ir palaikyti glaudų ryšį su pilietinė visuomenė ir e, susipažinti su žmogaus teisų gynėjų padėtimi visame pasaulyje. Kolegams iš pilietinės visuomenės, kurie atvyko čia šiandien, galbūt e, būtų naudinga išgirsti ir dalyvauti tiesioginėje diskusijoje su Michel Forst, bet šiandien atrodo laiko užteks. Todėl aš raginu jūs visus dalyvauti diskusijoje aktyviai. Ponas Forst Šį darbą pradėjo e, dirbti praėjusiais metais su jumis, e, su jūsų pirmtake Magnuse Kagai, jau buvome susitikę, keitėmės nuomonėmis, aš labai džiugiuosi, kad tas darbas yra tęsiamas. Manau, kad turėsime puikią galimybę geriau susipažinti su jūsų prioritetais jūsų kadencijai. Taip pat galėsime pasvarstyti apie ES strategiją ir žmogus teisų gynėjų e, politiką. Kaip aš suprantu, rytoj e, jūs keisitės e, nuomonėmis tą temą su kohom. Mes su kohom dažnai kalbame apie užsienio politiką. Tai yra su žmogaus teisų taryba. Ir aš įsivaizduoju, kad galėtume pirmiausia išklausyti jūsų e, pasirinktos kalbos ir paskui pradėti diskusiją. Tada paprašysime Europos komisijos e, atstovų, turime ir išorės veiksmų tarnybos atstovų, ir generalinių direktorato atstovų. Štai čia jie sėdi. Ir po to, aišku, parlamentarai. Prašom pirmiausia žodis ponui Forst, Kalbėsite prancūziškai. Thank you, thank you, Mrs. Chair. And uh, indeed, uh, I'll switch to French because uh, I have a strong. Taip, aš persijungsiu į prancūzų kalbą, kadangi e, gavau iš vyriausybės nurodymus prancūzų kalbą naudoti įvairiose konferencijose ir panašiai. Ir tai be to yra viena iš pagrindinių tar, kalbų jungtinėse tautose. E, taigi, ponios ir ponai. Aš e, labai laimingas, kad galiu susitikti su jumis ir pristatyti per keletą minučių savo pirmojo darbo turinį. E, e, ir jeigu ir jums leidus savo pasisakymę, aš pateiksiu keletą rekomendacijų E, kurios, e, kurias parlamentas galėtų paremti. Dėka to, kad ES paremė ir labai dėkoju Patrys Lenormanui, jau prieš keletą metų pradėjau regioninės konsultacijas, nes kai užėmiau e, šias pareigas birželio mėnesį, tartautinės organizacijos manęs, man rekomendavo pasižiūrėti, kokie yra gynėjų interesai Mm. Ir su žmogaus teisų gynėjais e, e, mes susisiekėme įvairiose pasaulio daryse ir, ir man dar lieka du, dvi konsultacijos Afrikoje, e, viena rytuose, kita vakaruose. Man atrodė, kad pasirodė, kad būtų įdomu pasikonsultuoti, pasikonsultuoti su žmogaus teisų gynėjais vakarų Europoje, Kanadoje, Izraelyje nes e, Kanadoje, e, JAV taip pat yra didžiulių problemų, kurios kyla e, su įstatymu ir kriminalizuoja kai kurios gynėjus. Viso to tikslas yra išanalizuoti regioninės ir nacionalinės tendencijas bei įvertinti grėsmes specifinėms grupėms bei uh, įvertinti įvairias priemonės regioninė prasme ir e, nacionalinė prasme, kurios taikomos gynėjams. Aš galvoju per keletą pastarųjų metų viską pritaikyti praktikoje ir manau, kad kitame pranešime, kurį pateiksiu Generalinėje asamblėjoje spalį, visa tai bus pristatyta detaliai. E, nes išklausysiu ir gynėjus, ir jų pačių e, rekomendacijas e, bei valstybės e, nares, kaip galima apginti tuos gynėjus, kaip atsižvelgti į jų lūkesčius ir jų poreikius. Aš susitikau daugiau nei su 350 gynėjų iš 70 e, šalių. Tai vyrai ir moterys labai drąsų žmonės mums papasakoja apie vairias grėsmės, nuogastavimus bei e, lūkesčius, ko jie tikisi iš manęs ir iš jūsų, jūsų, kurie atstovaujate tarptautiniai bendruomeniai. Visi šitie gynėjai susitiko, e, rašo man kiekvieną dieną, e, kartais negi keletą kartų, sako, kad jiems yra grasinama, E, persekiojami jie, kriminalizuojami nacionalinių įstatymų. E, jie yra šmeižiami e, ir jų teisės, tame tarpe žodžio laisvė ar susirinkimų laisvė, dažnai valstybėse yra ribojamos. Nu, <clears throat> vis tik tais jie ir toliau e, saugo žmogaus teisės, toliau vykdo savo misijas, jie yra areštuojami, kalinami, kankinami, e, dinksta be žinios, žudomi šaltais e, nervais. E, žinoma, priklausomai nuo šalies regionai yra skirtingi, tačiau visi jie yra nukreipti į vieną e, dalyką - eliminuoti e, tuos gynėjus ir padaryti taip, kad apie juos nebūtų kalbama. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į keletą dalykų. Kaip jau sakiau, man per e, artimiausių metų, artimiausiais mėnesiais ir metais reikės jūsų paramos tiek jūsų, tiek nacionalinių parlamentų, tiek regioninių parlamentų. E, E, kai e, Ženevoje pirmą kartą susitikau su gynėjais e, birželį praeitą, tai supratau, kad turiu susitelkti ties žmogaus teisų gynėjais, nes būtent žmogaus teisų gynėjams kyla didžiausios grėsmės tie, kurie gina žmog, moterų teisės, socialinės kultūrinės teisės, mažumų teisės, E, kovotojų įvairių teisės LGBT, e, tų, kurie gyvena e, izoliuočiuosiausiuose regionuose, ekologi, ekologų, tie, kurie rūpinasi įvairios įvairiomis grėsmėmis kylančiomis įmonėse. Formatorius. visi tie ribojimai yra ne e, pateisinami ir dėl to aš mm, kaip galima glaudžiau stengiuosi bendradarbiauti su uh, e, uh, e, gyniais, kadangi manau, kad reikia kartu dirbti, nes uh, vienybėje galybė, vienas žmogus laukia karys, bet nedaug ką gali nuveikti. Aš taip pat E, dirbu su specialiais pranešėjais, su regioninėmis organizacijomis, su e, žmogaus teisų organizacijomis e, Afrikoje. E, ir kitur. Prieš keletą savaičių Paryžiuje mes susitikome su jais visais. Į tą susitikimą taip pat pakviečiau Nils Muslik, kuris yra Europos žmogaus teisų komisaras, taip pat pana Lambrinidį, e, kad kartu įvertintume galimybės vykdyti bendrus darbus bei aptarti skaudžiausias ir jautriausias temas gynėjams. Aš manau, kad labai svarbu, E, e, prieš nebaudžiamumą kartu visiems kovoti, e, kada yra persekiojami ir kitaip skriaudžiami gynėjai. Taip pat mes svarstėme galimybės imtis naujų veiksmų ir nustatyti ES gairias žmogaus teisų gynėjams, E SBO e, įvairios e, gairės taip pat turi būti paremtos, paremtos mūsų kūriamais principais. Su vyriausybėmis, su valstybėmis mes dialoguojame. Mano mandatas, mano įgaliojimai yra skirti ne tik tais tam, kad parodyčiau, kur yra pažeidimai, bet ir tam, kad kurčiau bendradarbiavimą su, su įvairiomis valstybėmis ir kitomis, su valstybinėmis ir kitomis struktūromis ir būtent dėl to aš imsiuosi kai kurių iniciatyvų. Ta prasme, parlamentai irgi gali įsijungti į tą e, darbą. Aš labai esu susirūpinęs, kad jungtinių tautų rekomendacijos yra prastai įgyvendinamos, taip pat labai prastai įgyvendinamos priemonės apsaugoti gynėjams tarptautiniu mastu. Mes e, su jumis aptarsime e, e, įvairias gairias, taip pat ir su jumis, ir kituose posėdžiuose šiandieną po pietų. Be jūsų paramos, ponios ir ponai, mes negalėsime įgyvendinti strategijų bei mechanizmų, kurie būtų nukreipti apsaugoti žmogaus teisų gynėjams. Aš dar labiau padidinsiu pastangas, kad vyriausybės uh, E, įtikinčiau, kad jūs taip pat įsijungtumėte į, darb, į šį darbą, kad būtų įmamasi nacionalinių įvairių priemonių, kuris leistų geriau apsaugoti žmogaus teisų gynėjus. Mano e, pirmtakės Margaret Sigena ir Giuliani, kurios čia jau lankėsi parlamente, aš taip pat tikiuosi, kad į e, įvairias šalis važiuosiu trumpalaikiams vizitams, kad patikrinčiau, kaip įgyvendinama įvairios rekomendacijos, e, bei kaip gyvena e, pilietinė visuomenė, kaip e, užtikrina nacionalinės organizacijos įvairių rekomendacijų taikymą. Aš taip pat trumpai lankysiu įvairias šalis, atsakysiu į kvietimus, kurie jau buvo man siūsti, susitiksiu su universiteto dėstytojais ir studentais. E, ir e, dalyvausiu kai kuriuose diskusijose, į kurias jau dabar esu pakviestas. Taip pat e, rūpinsiuosi e, tuo, kas yra vadinama elge, gero elgesio kodeksu tiek Ženevoje, tiek kitose šalyse. Mano pranešimas, kuris jums buvo išdalintas, apima visus išsiuntinėtus komunikatus bei visus atsakymus, kuriuos gavome iš valstybių. E, E, jis buvo šiek tiek pakeistas, kad būtų prieinamesnis, suprantamesnis ir dabar tikrai gali būti panaudojamas kaip tikras instrumentas stebėti situaciją atskirose šalyse. E, jūs matote, kaip, e, kokia situacija yra kiekvienoje šalyse ir kokia yra bendra tendencija įmanties kartu visas bendrai. E, taip pat e, matoma, koks yra valstybių, narių, e, valstybių bendradarbiavimo lygis su jungtinėmis tautomis. Aš bendradarbiauju su 94 valstybėmis, turiu 131 pranešimą, 130 apimama gynėjų, 128 gauti pranešimai, atsakymai iš valstybių narių. E, šiek tiek daugiau negu praeitais metais. Tačiau neramu, nes 28 e, e, pranešimuose pra, pranešama apie labai neigiamus dalykus, kurie gali neigiamai pasireikšti aplinkosaugos prasme. Maina Kai labai neigiamų signalų mums atsiuntė dėl susirinkimų laisvės ir tiek par, e, parlamentas labai gali stebėti, kaip nacionaliniai parlamentai gali trukdyti e, žmogaus teisų gynėjų darbui. Taip pat yra 32 pranešimai, kuriuose minimos represijos prieš asmenų grupės arba asmenys dėl to, kad jie bendradarbiauja su jungtinėmis tautomis arba regioninėmis organizacijomis. Šitie pranešimai e, yra nukreipti prie žmonės, tie žmonės juodinami, trukdoma jiems keliauti, jie persiekiojami, jiems grasinama, e, jiems atsisakoma teikti medicininę pagalbą. E, E, jiems e, sunku gauti įvairios pobūčio pagalbą, jie ties, jiems tiesiogiai yra grasinama, e, kartais sužeidžiami ir kartais netgi nužudomi. Šitie 32 pranešimai į 28 valstybės nukreipti, aš jas leisiu savo paminėti. Taigi, Saudo Arabija, Bahreinas, Kinija, Kuba, Kipras, Egiptas, Jungtiniai Arabų e, Emiratai, Rusijos federacija, Rusijos federacija, Honduras, Indija, Iranas, Malazija, Maldyvai, Meksika, Mianmaras, Omaras, Omanas, Pakistanas, Šrilanka, Sirijos Arabų Respublika, Tadžikistanas, Tailandas ir Vietnamas. Visas tas šalis e, išvardinau ir e, viešai pareiškiau apie jas jungtinių tautų uh, E, tribūnoje bei žmogaus teisų e, gynimo tribūnoje ir norėčiau pasakyti ir čia, kad tai, kas yra aprašoma, tikrai yra netoleruotina, aš tikrai labai neramus dėl to, kad labai padaugėjo išpolių prieš uh, žmogaus teisų gynėjus, bendra, jiems bendradarbiaujant su jungtinėmis tautomis arba regioninėmis organizacijomis. Taip pat e, gaunu liudijimą apie tai, kad tie žmonės yra juodinami, kad jiems tiesiogiai grasinama, kad jie sužeidžiami, kad jie, kad jie žudomi. Tai yra dar labiau šokiruojantis faktai, e, kai žinome, kad e, Mm, tokie, tokie dalykai vyksta tokiuose šalyse kaip Vietnamas. Mano e, kolega parašė specialų, e, e, specialų raportą, e, kai jis buvo Vietname, e, iš karto po to, kai išvažiavo, žmonės buvo areštuoti, e, tie, su kuriais bendravo. E, Tai tikrai yra labai netoleruotinas dalykas, kai tai vyksta žmogaus teisų taryboje. E, valstybės negali apginti tų žmonių, kurie atvažiuoja į jungtinės tautas. Tad tos visos grėsmės, tie visi grasinimai e, gali būti su, suvaldyti ir pažaboti, todėl jūsų valstybėms, jūsų vyriausybėms turėčiau pa, e, pasiūsti signalą, paprašyti jūsų, kad pasiūstumėte atitinkamus signalus. Ponios ir ponai, tarptautinė bendruomenė, jungtinės tautos ir jų bendradarbiavimas priklauso nuo to, kaip gerai bendradarbiausime su. Mm, e, Jungtinėmis trautomis, nes antraip uh, jungtinės tautos praras savo prasme, e, laikas pabaigti visas represijas, grasinimus valstybėms, o pabaigai, ponė pirmininkė, norėčiau paraginti Europos parlamento narius tvirtai paremti 24 rezoliucija 24.24 nacionalinėje asamblėjoje, jungtin, jungtinių tautų asamblėjoje, kuri leidžia jungtinėse tautose sukurti tam tikrą mechanizmą, kuris leidžia apsaugoti gynėjus ir kuris e, bus tiesiogiai pavaldus jungtinių tautų sekretoriui bei bus tiesiogiai naudojamas e, represijoms e, denonsuoti ir su jomis kovoti. Ačiū, ponė Fost. Labai įdomu buvo išklausyti jūsų, ką jūs darote, ką planuojate daryti. Dabar laiko sumetimais norėčiau paklausti, kiek nevyriausybinės organizacijos atstovų norės pasisakyti. Pakelkite rankas, labai prašau. Tiek pajėgsime, su tiek pajėgsime susidaroti. Aš dabar prašiau tik nevyriausybinio organizacijų atstovų pakelti rankas, nes man atrodė, kad uh, būtų puiku pakviesti ir leisti pasakyti ir jiems. Tada galbūt trumpą pareiškimą Liuidžia Degizi padarys. Ir ponas Lenormont galbūt irgi pasisakys. Pirmiausia, pirmiausia tuomet komisija. Ir čia aš turiu pažymėjusi dvi pavardės. Ponas Aramon, man atrodo, atstovauja šiandien komisiją ar ne. Puiku. Ačiū pirmininkė. Labai trumpai dėkoju pranešėjui už to žodžius. Tačiau norėčiau pabrėžti, kad šis e, mandatas yra labai sunkus, labai ambicingas, e, labai ribotos priemonės, nes e, žmogaus teisų gynėjai yra ES instrumento prioritetas. Mes ir toliau stengsimės intensyviai bendrauti šioje taup, srityje. Žodis kolega iš jungtinių tautų. Aš norėčiau pasakyti, kad mes labai aktyviai remiame specialaus įgaliotinio žmogaus teisų kovotojų klausimų mandatą. Mes sveikiname tą darbą, kuris buvo atliktas pastaraisiais aštuoniais mėnesiais, ypač rengiant regionės konsultacijas, kurioms pritarė ES. Mes sveikiname tai, kad uh, specialusis įgaliotinis daugiausia dėmesio skiria represijoms, tai yra tas klausimas, e, su kuriuo mes esame susipažinę ir linkę toliau bendradarbiauti su specialiaus įgaliotinio tarnyba. Mes savo ruoštų norėtumėme pridurti štai ką. Esame pasiryžę palaikyti pastangas įgyvendinant ES gairės dėl žmogaus teisų gynėjų. Tas įsipareigojimas buvo dar kartą pabrėžtas užsienio reikalų ministrų taryboje kai buvo primtos išvados praeitų metų birželio mėnesį minint um, žmogaus teisų kovotojų gairių metinės ir kad ypatingą dėmesį skirsime pažeidžiamiausioms grupėms, moterims, marginalizuotoms bendruomenėms, kaimo bendruomenėms. Mes matome, kad daug kas jau buvo pasiektai gyvendinant tas gairės. Mūsų delegacijos uh, yra dabar kur kas aktyvesnės dirbdamos su žmogaus teisų gynėjai, susitinkant su jais, keliant jų klausimas, bendraujant su valdžios atstovais, darant pareiškimus ir panašiai. Mes taip pat pas, nu, esame numatę tokius centrus palaikyti ryšiams su žmogaus teisų gynėjais visose trečiosiose šalyse. Aišku, bet dar reiks atlikti nemažai darbo. Ir mes toliau ieškosime būdų, kaip būtų galima gerinti darbą su žmogaus teisų gynėjais ateityje kalbant ir apie tai, kaip būtų galima užtikrinti geresnį pasidalimą naštą tarp delegacijų ir ES ambasadų, taip pat kaip geriau būtų galima pasiekti kaimo vietovės, kaimo bendruomenės ir marginalizuotas grupės. Tiek, ačiū. Dėkoju ponui, ponui O'Brienui, ponė Lenarma, aš norėčiau Jums užduoti klausimą Jums leidus. Nes Mišelis Fostas pasakė, kad ES rekomendacijų gyvenimas yra labai prastas. Ar jūs apie tai mastote? Ar jūs kalbate apie rekomendacijų įgyvendinimą, kalbant apie jungtinių apie jungtinių tautų šalis. Jeigu teisingai aš jūs supratau, kalba eina apie ES rekomendacijas, kaip pagerinti žmogaus teisų gynėjų padėtį atitinkamose šalyse. Tai yra ES rekomendacijos. Aš norėčiau pasakyti štai ką. Čia yra du skirtingi klausimai. Pirmiausia, tai yra PR specialiųjų įgaliotinių rekomendacijos, bet taip pat yra klausimų ir kurie iškilo konsultuojantis su gynėjais, būtent kaip ES gairės ar nacionalinės gairės galėtų būti įgyvendinamos geriau ES delegacijose ir valstybėse narėse. Galbūt tai irgi būtų galima aptarti. Ir galbūt trumpai galima taip kažkaip pristatyti tas uh, tuos rezultatus po susitikimų ir aš Defko ir Kohom rytoj apie tai kalbėsiu. Mes laukiame tų diskusijų, iš tiesų labai sveikiname tai, mes suprantame, kad yra trūkumų, kaip sakiau, mes manome, kad daug kas jau padaryta įgyvendinant gairias, tačiau darbas dar ne, neužbaigtas ir mes esame pasirengę toliau dirbti ir išklausyti jūsų kritikos dėl sutarties šalių rekomendacijų. Mes apie tai kalbame apie žmogaus teisų dialogų su trečiosiomis šalimis ir kalbame apie sutarčių rekomendacijas, ypač kai aptarėme žmogaus teisų klausimus. Dėkoju. Ponas Panzeri paprašė žodžio, ar yra kitų kolegų? Ponas Panzeri. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš norėjau atkreipti pono Fos dėmesį į visą eilę dalykų. Aš taip pat manau, kad žmogaus teisų gynėjų klausimas yra vienas iš pagrindinių. Be kita ko, tai buvo labai svarbus skyrius metinėje e, žmogaus teisų ataskaitoje, kurią patvirtinome praeitais, praeitą mėnesį parlamente, praeitą savaitę parlamente. Aš manau, kad labai didelė žmogaus teisų įgyvendinimo dalis priklauso nuo to, kaip yra e, žmogaus teisų e, gynėjų vaidmuo stiprinamas visose šalyse. Aš norėčiau Jums porą klausimų užduoti. Pirma, kaip Jūsų nuomonę galima veikti, kad, galim, kad sustiprintume uh, palankę politiką žmogaus e, teisų gynėjams ir kaip įgyvendinti veiksmus, kurios, kurie leistų daugeliui valstybių gauti tuos įvertinimus. Ir kitas dalykas, kurį laikau svarbiu, delegacijos e, kilusios e, Mm, iš ne Europos valstybių mes nustatėme Mes nustatėme, kad tose delegacijose yra tam, tikri, mm, tam tikros E, organizacijos, kurios leidžia patikrinti, kaip yra įgyvendinama žmogaus teisės. Kitaip tariant, jeigu Europos parlamento nariai kažkur tai važiuoja, jie nuolatos kelia e, žmogaus teisų klausimus, kaip veikti, kad e, galėtume turėti tinkamus pašnekovus kiekvienoje iš tų šalių. Kita vertus, norėčiau paklausti, kaip geriau kovoti siekiant apsaugoti moterų teisų gynėjų teises ir kaip geriau skatinti moterų padėtį viešojoje erdvėje bei e, kovoje su ekstremizmu. Ponas Tokiš. E, kedves e, elnök asszony, e, kedves Forst úr, Ačiū, ponė Forstai. Mes e, labai atidžiai sekėme, kaip e, specialus pranešėjas žmogaus teisėms atlieka savo darbą e, ir aš buvau atsidūręs labai pančioje situacijoje. Rumunija komunizmo metu labai panašius dalykus patyrė. Uh, E, nes mums buvo labai sunku protestuoti prieš diktatūrą. Buvome atsitvėrę e, tylos sieną, nes niekas negalėjo kalbėti. Tai yra vienas iš pačių rimčiausių klausimų, mano nuomonė. Ponas Forstas minėjo, kad e, labai daugeliu atveju mūsų veikimas gali būti kontraproduktyvus už tai, kad mes norime apsaugoti konkrečių žmonės ir dėl mūsų veiksmų e, gali atsitikti taip, kad e, tie žmonės kaip tik tais ir nukentės. Kaip juos apsaugoti? Kaip tuos žmogaus teisų gyvenėjus apsaugoti, kad jie netaptų bokso kreušėmis? Uh, kad e, nebūtų užsipuldinėjami, kad nebūtų sodinami į kalėjimus. Tai yra patys svarbiausi klausimai ir tie klausimai kaip tik tais turėtų būti aptarinėjami susitikimuose su e, atsakingais atstovais vietoje. E, pavyzdžiui, e, Vietname nebuvo galima renkti tokių vizitų E, nebuvo galima renkti tokių susitikimų. Taigi aš manau, kad labai svarbu e, asmeninius ryšius užmėgsti su žmogaus teisų gynėjais. Ir taip pat aš manau, kad turime pasižiūrėti, kokiose vietose, kur situacija yra pati e, sunkiausia, sudėtingiausia ir jiems padėti. Ačiū. Dabar ponas Tip. E... Dėkoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti už pristatymą. Taip, iš tiesų labai puikiai atspindėta jūsų ilgametė patirtis darbuojantis žmogaus teisų srityje. Visą tai e, atspindi ir jūsų ankstesnę veiklą jungtinėse tautose. Mes Europos parlamente labai E, jautriai žiūrime, labai esame prisirišę prie Sakarovo premijos. Ji e, ta premija labai susijusi su minties laisvė, su sąžinės laisvė, taigi ir su žmogaus teisėmis bei demokratizacija. Remiantis mūsų ilgalaikę patirtimi, nes jau ilgai, e, nes jau seniai tą premiją skiriame, mes pastebėjome, kad e, e, jos reikšmė išaugo. E, mums, pavyzdžiui, būdavo sakoma, kad kažkur pasaulio užkampyje gavo premiją kažkoks žmo, neaiškus žmogus, bet dabar jau atsirado judėjimas ir Sakarovo premijos reikšmė išaugo. Ar galima kaip nors padaryti taip, kad žmogaus teisų gynėjams uh, jungtinėms tautoms vadovaujant būtų taip pat tokia premija įsteigta. Jūs kalbėjote apie atitinkamą tinklą, kadangi šiame tinkle galima keistis e, informaciją apie tarptų e, žmogaus teisų gynėjų. Jūs taip pat kalbėjote apie santykius subregioninių lygmenių, jie dar turi būti vys, išvystyti, bet galbūt galėtumėte pasakyti, kokiame regione situacija yra pati praščiausia ir kokiame regione situacija yra geriausia. Galbūt yra kažkokiu tai pasikeitimu, kokia dinamika, kaip vystosi viskas. Žinoma, kad situacija ne visur vienoda, nes tam tikrose valstybėse e, veikia totalitariniai režimai, mes žinome, kokia yra situacija ten. Dar vienas dalykas. Mes labai esame susitelkę į savo santykius su kaimininėmis valstybėmis, su tomis valstybėmis, kurios yra arčiausiai prie Europos. Ką Jūs galvojate apie tai, kas įvyko su žmogaus teisų gynėjais po arabų pavasario ir po paskutinių įvykių E, rytų partnerystės šalyse, bei jeigu toliau važiuosime e, Centrinėje Azijoje. Dėkoju. Ar daugiau yra kolegų, kurie norėtų pasakyti? Jisai, tai aš irgi užduosiu klausimą. Jūs sakėte, kad planuojate nemažai vizitų. Gal galėtumėte pasakyti, kur ketinate vykti šiais metais, tarkim, į kurią šalis ir taip pat tos regioninės konsultacijos Ar jūs matote kokių tai tendencijų, pavyzdžiui, ASEAN regione? Jūs taip pat sakėte, kad į diskusijas jūs įtraukėte ir padėti dėl informatorių, bandant pagerinti jų statusą Europos parlamente ir taip pat valstybėse narėse. Tai nėra labai plačios diskusijos, turiu pripažinti, kad nes vis tiek daromas dar didelis skirtumas tarp žmogaus teisėjų gynėjų ir informatorių. Gal galėtumėte mums daugiau papasakoti apie poslinkių šioje srityje ir taip pat mes ES vykdome politiką, kai būtų galima užtikrinti laikiną prieglopstį žmogaus teisėjų gynėjams, kadangi jūs turite tokią pasaulinę perspektyvą. Ar yra kokių tai geriausios praktikos pavyzdžių pasaulyje įgyvendinant tą žmogus teisų gynėjų prieglopšio politiką. Laikino prieglopšio politiką. Ir dabar jums prieš jums suteikiant žodį sureaguoti į klausimus, norėčiau suteikti žodį nevyriausybinio organizacijų atstov, atstovus pasakyti. Ačiū. Dėkoju už tai, kad skirėte laiko pilietiniai visuomeniai, iškelti klausimus. Sveiki atvykę, ponė Fost, dėkoju už jūsų atliekamą darbą, bandant e, tikrai pagerinti, paremti žmogaus teisų gynėjus. Norėčiau padėkoti ir parlamentui, jų darbą žmogaus teisų e, gynėjų atžvilgių. Taip pat dėkoju komisijai ir išorės veiksmų tarnybai už pastangas šioje srityje. Mes neseniai paskelbė savo metinę ataskaitą, aš turiu pasiemusi kopijų, dėja, mūsų vertinimas yra toks, kad situacija tikrai negerėja gynėjams. Daugiau nei 130 mirė praeitais metais, jie buvo arba nužudyti, arba mirė dėl to, kad egzistuoja įtampa regione, tačiau visiškai e, nėra daroma niekas, kad e, jiems būtų padėta ir Tokių atvejų matome vis daugiau, ne tik jų įkalinimo, nužudimo, bet bandymo užgneušti jų balsą, kaip sakė ponas Vost, primant represinius įstatymus, įstatymus prieš terorizmą, prieš plėtinę visuomenę, prieigą prie finansavimo ir žodžio demonstracijos laisvės, taip pat prieš LGBTI aktyvistus, taigi daug įvairių įstatymų yra naudojama, kad užgneuštų gynėjų balsą. Tokių įstatymų vis daugiau ir valstybės panašu mokosi viena iš kitų ir kopijuoja tokius įstatymus. Taigi mes tikrai manome, kad Esant tokia situacija, ES privalo veikti, tarptautinė bendruomenė turi veikti aukščiausių įmanomų lygmenių ir pabandyti skirti kiek galima daugiau išteklių gynėjų apsaugai, tiek nemažiau nei tos valstybės, kurios bando juos užgneušti. Dar vienas dalykas, kurį norėčiau paminėti, mes su ES reguliariai kalbame apie deklaracijas čia galbūt daugiau būtų pasak, pasakinę apie išorės veiksmų tarnybą, ne parlamentą, tačiau mes pastebėjome, kad yra labai nedaug aukšto lygmens deklaracijų apie gynėjus. Ir gynėjai nebūtinai visuomet reikalauja ar prašo tų deklaracijų, tačiau daugeliu atveju jos yra labai jiems naudingos nes tokiu būdu jie gauna visuomenės paramą, valstybinę paramą iš kitų šalių, už jų pripažįstamas jų darbas ir kai yra paskelbiamos deklaracijos pavieniais atvejais dažniausiai nėra kalbama apie tos žmonės kaip apie gynėjus. Dažnai kalbama apie politikus, o gynėjai yra pristatomi kaip aktyvistai ar tinkvaštininkai, tačiau tikrai tai e, nepadeda jiems jų darbe visuomenė, taigi mes norime, kad jie būtų pripažįstami būtent gynėjais. Ir dažnai, kaip matėme, kalinimo įstaigose yra. Nėra, šalis taiko savo strategijas, tačiau valstybės narės nereikalauja to išlaisvinimo ir, ponia Vost, labai svarbu, kad būtų reikalaujama besąlygiškai išlaisvinti tokius gynėjus, kad būtų vykdomas teismų procesas. Ir kai žinome, kad teismų procesas nėra sąžiningas, kai teismai nėra nepriklausomi, tuomet yra fabrikuojamos bylos ir tokiu būdu yra užsipuolami gynėjai, taigi labai svarbu ypač tais atvejais reikalauti, kad jie būtų išlaisvinami. Nežinau, ar jūs tiesiogiai tą darote, bet galbūt būtų mums naudinga sužinoti apie tokią gerą praktiką. Uh, Taip pat labai norėtumėme, kad iš užsienio reikalų ministrų taryboje, kas kartą per metus būtų minimas žmogaus teisų aktyvistų gynėjų e, klausimas ir kad KOHOM e, ir PSE reguliariai vyktų toks darbas. Galbūt galima būtų KOHOM paprašyti, jeigu jie aptarė pavienius atvejus, kad jie tą darytų dažniau, arba mes tiesiog galbūt jie tą daro, bet apie tai nesužinome, tačiau aptariamos tik tai tikrai skubios bylos, kai tuo tarpu yra ilgalaikės tokios bylos ir galbūt tarybos darbo atvarkėje būtų galima numatyti diskusiją apie, diskusijas apie žmonės, kurie jau kali ilgai. Taip pat mes norėtumėme, kad jau bent parlamente visos partijos, visos šalys pritartų tam, kad pavieniai atvejais būtų įtraukiami į parlamento rezoliucijas ir labai sveikintina, kai jūs tą padarote. Mes dėl Burundžio matėme neseniai du būtent e, e, gynėjai buvo išlaisvinti praėjus kelioms dienoms po parlamento rezoliucijos, taigi labai svarbu, kad visos partijos, visos frakcijos pritartų pavienių atvejų paminėjimui. Taip pat ponui Vos norėčiau klausimą užduoti. Ar jūs manote, kad yra naujai atsirandančių valstybių jungtinėje tautoje, kurie remia jungtinės, atsiprašau, kurie remia kovotojus, gynėjus? Uh, ne tik tos įprastinės valstybės ir kaip jūs bandote užmėgsti alijansus, ryšius su tojomis naujomis šalimis, pavyzdžiui, Dramblio kaulo krantas priima įstatymus dėl gynėjų apsaugos. Gal būtų galima tikrai užmėgsti ryšius su kitomis šalimis ir darant deklaracijas ir remiant gynėjus. Ir dar vienas dalykas, ar nebūtų įmanoma parengti konvencijos dėl žmogaus teisų gynėjų šalia, ne vien tik tai deklaracija, bet ir konvencija. Tokiu būdu būtų galima tarptautinėje arenoje daugiau kalbėti apie žmogaus teisų gynėjus, kaip juos apsaugoti konvencijai. Aišku, matyt, parengti prieks nemažai laiko. Dėkoju, klausimų yra nemažai, ponia Vost, prašau. Ačiū, Pone pirmininkė, taip pat norėčiau padėkoti visiems pasisakiusiems. Labai norėčiau padėkoti ES už tai, kad remia mano e, pareigas, taip pat ir kitų, e, kurie e, tą specialią ataskaitą parašė. Mums labai svarbu jausti tą ES paramą, kad galėtumėm dirbti efektyviau ir galbūt teikti drąsesnius pasiūlymus, kuriuos, į kuriuos kreivai žiūri kai kurios valstybės dėja, tos valstybės, kuriuose didžiausia grėsmė kyla žmogaus teisų gynėjams. Be ES paramos labai sunku būtų dirbti kai kuriuose šalyse su naujais pasiūlymais. Pirmiausia, apie gairias. Norėčiau padėkoti ES parlamentui už atliktą darbą, jau tas darbas atliekamas dešimt metų. E, taigi instrumentas labai puikus, jis e, tartautiniu mastu labai viską sudinamizavo, sujudino e, ir leido mums sukurti SBO e, gairias, kurios labai naudingos žmogaus teisų gynėjams tiek Šveicarija, tiek Suomija, tiek kitos valstybės palaipsniui vystė savo uh, E, žmogaus teisų gynėjų e, apsaugos gairias, tai yra labai naudinga, pirmiausia, žmonės reikia apsaugoti e, ir kad tie žmonės žinotų, jog turi remėjų ir gali reikalų iškilus ieškoti prieglopščio. Kalbant apie ES gairias, Tai EFKO labai rėmė tas regioninės konsultacijas. Aš siūliau kiekvieną kartą, kai vykdavo regioninės konsultacijos, klausti žmogaus teisų gynėjų, kaip jie įsivaizduoja ES gairės ir kaip e, jie įsivaizduoja, kaip turėtų elgtis ambasados ES bei kitur. Taigi vėliau tas įvertinimas turėtų būti surašytas moksliškiau e, ir pateiktas šalia parlamento įvertinto pateikto kai kuriom šalims. Bendrai galima pasakyti, kad tos gairės yra žinomos, jas žino žmogaus teisų gynėjai ir jie taip pat žino, kur kreiptis, jeigu kyla sunkumų. Deja, tokia situacija susiklošiusi ne visose valstybėse ir tai labai ryškiai matyti iš tų dviejų pavyzdžių, kuriuos paminėjau. E, man, mano pirmoji misija vyko Burundyje. Ten buvau 15 dienų. Labai sunkus buvo priešrinkiminis laikotarpis, labai didelė grėsmė kilo žmogaus teisų gynėjams, kadangi jie e, denonsavo e, Burundžio prezidento kandidatavimą trečiai kadencijai, kas nega, ko negalima daryti. Iš tiesų e, jiems tiesiogiai buvo grasinama ir kai aš buvau Burundyje, labai natūraliai atsigrėžiau į ES ambasadą ir paprašiau, kad būtų taikomas tas numatytas mechanizmas kad žmonės, kuriems kyla grėsmė, galėtų iš karto uh, išvažiuoti iš šalies. E, buvo grasinama telefonu nešioms moterims, šeimoms su vaikais, ir tom šeimoms ir nešioms moteriams taip pat reikėtų išvažiuoti iš šalies. Deja, kai kreipiausi ES ambasadą, e, tai e, nebuvo pilnai panaudotas tas mechanizmas, labai buvo sudėtingi žingsniai, kurių reikėjo imtis, buvo tam tikras klausimynas, į tą klausimyną reikėjo atsakyti, siekiant išsiaiškinti, ar visi ES kriterijai taikomi, e, atitinka. Taip pat e, e, labai sunku buvo tiems to žmonės e, m, išvežti į zoną, kuriems negresė joks pavojus. E, Taigi e, tos gairės turėtų būti pakreiptos taip, kad jeigu kyla tik tais koks pavojus, iš karto e, galima būtų jas įgyvendinti. Taip pat Bogotoje turėjau e, labai įdomią diskusiją. Kolumbijoje kyla labai rimtos grėsmės žmogaus teisės gynėjams, mes susitikome su jais Kolumbijoje. E, ir pirmininkas sakė, kad kiekvieną savaitę vienas iš mūsų Kas savaitę yra nužudomas? Praeitais metais, pavyzdžiui, buvo nužudyta 55 žmogaus teisų gynėjai, kaip taip tariant, vos ne kiekvieną savaitę po vieną. Aš mm, su Norvegijos ambasadoriumi sukviečiau visus ambasadorius kad galėtumėm aptarti žmogaus teisų gynėjų gynimo gairės. Mm, kai kas sakė, kad e, žino tą žmogaus teisų mechanizmą, tačiau kyla tam tikrų politinių problemų. Pavyzdžiui, Kolumbijoje egzistuoja e, nacionalinis E, apsaugos mechanizmas. 180 e, tūkstančių dolerių kas metus skiriama apsaugai, e, šeimų apsaugai, įvairioms šarvuotoms mašinoms ir panašiai. Tačiau kai kurie žmogaus teisų gynėjai nesdrįsta kreipti į nacionalinį apsaugos mechanizmą dėl to, kad Kolumbija kai kurią apsaugą pat, pas, patiki valstybinę apsaugą, patiki privačioms įmonėms. Ir e, e, dažnai atsitinka taip, kad tie, kurie dabar turi ginti juos, praeitie kaip tik tai kovojo prieš tuos žmogaus teisų gynėjus ir jie natūraliai nenori būti tokių žmonių ginami. Ta aš kreipiausi į Kolumbijos e, valdžią siekdamas išsiaiškinti, kodėl susikloščiusi tokia situacija. Tai jis man pasakė, kad paskutiniais, per paskutinius trejata metų tokiu atveju buvo trys. Ir jeigu e, kartais mes kreipsimės į e, tas struktūras nacionalinės, kad būtų žmonės apsaugoti, tai tuomet bus pasiūstas signalas, kad žmonės valstybės yra nesaugomi. Nors žmonėms nepriimtina, kad juos saugotų buvę budeliai. Ir aš manau, kad čia reikėtų kažką politinių mm, lygmenių pataisyti. E, taigi kiekvienoje konsultacijoje regioninėje vykdavo po susitikimą vien tik su moterims. Moterų pasaky, paprašy, vyrų paprašydavo išeiti iš salės, nes moterys sakydavo, kad tam tikrų dalykų prie vyrų sakyti negali. Ir aš mačiau, kad e, moterys tikrai labai nemažai ką pasakydavo kai kolegų vyrų nebūdavo, kad būdavo ir grasinimų, ir persekiojimo, ir seksualinio persekiojimo, ypatingai arabų šalyse, Centrinėje Azijoje, Lotynų Amerikoje, taip pat Afrikoje. Mes e, kalbėjome ir apie tai, kad įvairiai grasinama moterims per Twitterį, per Facebooką, kad e, mm, spausdinamos e, internete pateikiamos jų nuotraukos, jų veidų nuotraukos, pridedant moterišką nuogą kūną, atidengiant lyties organus. E, vyrų kartais požiūris būna labai neigiamas mačisnis, taip kad tobulėti tikrai dar yra kur ne tik e, tarptautiniai bendruomeniai, bet ir imamams, imamų bendruomeniai, e, kad jie kitaip pradėtų žiūrėti į moteris žmogaus teisų gynėjas. Dėl, tų, e, fizi, dėl fizinės apsaugos, kuri būtų taikoma žmogaus teisų gynėjams. Aš e, mačiau, kad buvo įgyvendinamos šalis įgyvendinamos programos Niderlandų ir kitų šalių, kada tris mėnesius būdavo apsaugojami žmogaus teisų gynėjai, per kuriuos mokoma kalbos, suteikiama įvairi informacija, kad galėtų grįžę į šalį toliau kovoti. Ženevoje praeitą savaitę labai daug bendravau su ambasadoriais, kurie domisi su uh, E, kurie domisi tuo e, mechanizmu. Cities. Mums mes nuogastaujame, kad tie žmogaus teisų gynėjai nepradėtų ieškoti prieglapščio Australijoje. Mes nenorėtumėm, kad jie taptų prieglopščio prašytojais. Apskritai, aš kitų žemynų atstovams. Taip pat uždaviau klausimą, ar nebūtų ten naudinga sukurti analogiškų struktūrų, kurios gintų um, žmogaus teisų gynėjus. Tai ambasadoriai dažnais atvejais nustebdavo, nes žmonės kaip tik nori toliau kautis, toliau ginti žmogaus teisų, e, žmogaus teises. Pavyzdžiui, Niderlanduose tik du e, žmogaus teisų gynėjai paprašė prieglopščio ir tuo tais atvejais tikrai buvo pateisinama, kadangi jiems kilo rimta grėsmė, tačiau šiaip žmogaus teisų gynėjai prieglopščio neprašo. Ženevoje, e, pavyzdžiui, organizuosime diskusijas ir pakviesime kai kuriuos žmogaus teisų gynėjus, bei jeigu ES gali skleisti e, gerą praktiką, tai pamastysime, ar nacionaliniai parlamentai taip pat negalėtų dalyti, daryti to paties. Ar nebūtų galima padaryti bendra tokios praktikos, kada trims mėnesiams priimami žmogaus teisų gynėjai, jie įvairiai apmokami, mokama kalba ir toliau jie vėl sugrįžta į savo šal, šalis. Pone pirmininkė, aš jau turiu susidaręs sąrašą šalių, į kurias vyksiu artimiausių metų. To šalis man kartais suteikia labai ribotą laiką vizitui. Sakykime, kad ir Turkija Aš priemiau kvietimą, bet Turkija man suteikė tik penkių dienų vizito galimybę. Vyksiu į sostinę, į pasienio zoną su Sirija, bet man reikia tam 12-15 e, dienų, kad galėčiau išsiaiškinti visą situaciją nuodugniau. Galbūt ES galėtų padėti man prailginti tą vizitą Turkijoje taip pat numatęs vizitą Kirgizistane, e, tačiau manau, kad nebus patvirtintas vizitas. E, e, Rusijoje, tai yra Baltarusijoje, Filipinuose taip pat esu numatęs vizitus ir čia tikriausiai gausiu leidimus. Filipinuose gausiu leidimą metų pabaigoje. Taip pat paprašiau vizito Afrikoje, Kenijoje, Zimbabvėje, kitose Europ... E, Afrikos valstybėse, galiu Jums pateikti sąrašą. Tai galbūt parlamentas tais atvejais galėtų man, kai kuriais atvejais galėtų man padėti gauti leidimus vykti į tą šalis. Kai man neleidžiama vykti į ten kokią nors šalę, šalį, tuomet e, paprašau, kad mane iškviestų ambasada. Ambasados mane kviesti gali, pakviesti į diskusijas. Aš jau esu e, turėjęs tokiu atveju, e, kada mane yra pakvietusios šalis per ambasadas. E, aš sakau tada, kad nedarysiu jokių veiks, e, viešų pareiškimų, kad tik susitiksiu su žmogaus teisų gynėjais ir tose šalyse visada bent jau pusdienį ar dieną stengiuosi susitikti su vyriausybėmis. Nebūtinai aukštų politinių lygmenių, bet uh, E, su direktorių lygmeniu, vidaus reikalų ministerijoje, socialinių reikalų ministerijoje, pavyzdžiui. Ir siekiu jiems parodyti, kad represijos yra ne pats teisingiausias ir geriausias kelias, kad galima kažkaip ir kitaip veikti. Taigi, jeigu jūs man padėtumėte suorganizuoti vizitus į tas šalis, tai būčiau jums labai dėkingas. Taip pat į kai kurias šalis vykti neturiu atitinkamų lėšų. Todėl man lėšos yra skiriamos papildomai. Sakykime, Norvegija man skiria papildomai lėšų. Kai buvau kviečiamas papildomai, pavyzdžiui, šalis, aš jau negaliu pasinaudoti jungtinių tautų pinigais, mane tada turi paremti iš kitų šaltinių soit le porte-parole de nos Aš norėčiau tapti mūsų siunčiamos žinios skleidėjų, nes visi keliauti negali, visi negali vykti, nuvykti į jungtinės tautas, į, į generalinę asamblėją, todėl reikia, kad pranešėjas kažkur važiuotų, sužinotų, kokios yra problemos ir mūsų visus su jomis supažindintų. Dėl perspėjimo sistemos, jūs jau ES pradėjote tą temą svarstyti. ES e, jau e, gavo tam tikrų signalų, e, pagal kuriuos reikėtų geresnės apsaugos ir aš čia pritarčiau kolegai Kei, kad reikia E, rašyti e, pranešimą apie tai, kad ne vien valstybės, bet ir tarptautinės įmonės kai kuriuose šalyse gali kelti e, problemų. Ir į tai reikia labai rimtą dėmesį atkreipti savo artimiausioje, e, savo artimiausioje ataskaitoje. E, Aš šnekėsiu apie žodžio laisvę ir paminėsiu kai kurias valstybės, kai kurias pilietinės visuomenės, kai kurias įmonės, tarptautinės vėje įmonės, kurios dėl to, kad jungtinėse tautose priemėme tam tikras nuostatas dėl žmogaus teisų apsaugos, atsiranda tam tikrų problemų ir tas problemas reikia spręsti. Žiūriu dar į savo užrašus, ar nepamiršau kokių nors dalykų paminėti. Frontline uždavė klausimą dėl konvencijos. Kol kas atsakymo į šį klausimą dar neturiu, tarptautiniu mastu mes labai daug standartų prieėmėme, daug konvencijų turime, kurios vystomos, ir kai žiūrime į įgyvendinimo procentą, tai kartais pradedame nerimauti, nes valstybės narės labai mažai bendradarbiauja su tomis organizacijomis. Tos konvencijos privalumas yra tas, kad valstybės bent jau susėda aplink bendrą stalą ir pradeda kalbėtis, nebūtinai tos valstybės yra e, geriausi pavyzdžiai žmogaus teisų apsaugoje, tačiau jos bent jau tokiu būdu pradeda veikti des, euh, des défenseurs. Euh, les, les prix des droits de l'homme. Euh, premijos žmogaus teisų srityje labai neblogas dalykas, daugelis šalių jau jas turi, Prancūzija, e, Olandija, Europos parlamentas taip pat, taigi tos premijos yra labai geras instrumentas, jos leidžia nušviesti žmogaus teisų gynėjų veiklą, tačiau dažnai pamirštame tuos, kurie, kuriems kyla didžiausia rizika, kurie lieka nežinomi, kurie gyvena tolimiausiuose pasaulio kampe, kampeliuose, bet jiems juk irgi reikia kažkaip atlyginti, juos reikia pagerbti. Aš buvau susitikęs su tokiais žmonėmis ir bandžiau padaryti taip, kad jie būtų išgirsti, E, nes savo šalyse jų, jie negali priversti savo balso išgirsti. Tai atrodo pirmininkė, apžvelgiau daugmaž visus klausimus, jeigu kažką pamiršau, tai tikrai ne iš piktos valios ir labai atsiprašau. For... Ačiū už e, išsamius atsakymus. Manau, kad e, tie klausimai turėtų tie klausimai, kurie yra susijęs su konkrečiais e, regionais, su kokiamis valstybėmis, galėtų būti e, atsakyti ir dar tiksliau. Galima jūsų interneto puslapį nueiti ir pamatyti. Aš norėčiau dar pridurti. Aš esu parengęs dvi ataskaitas. Viena yra metinė, kuri pateikta Europos tarybai. Joje yra pristatyta mano e, darbo vizija ir devini prioritetai tarsi gairės veiklos. Ir po trijų metų aš atliksiu savo prioritetų įgyvendinimo vertinimą, galėsiu valstybės narės apie tai informuoti, tikiuosi, kad būsiu paskirtas e, į šias pareigas dar vienai kadencijai. Dar viena ataskaita yra pateikta apie komunikaciją komunikavimą, bendravimą e, su pilietinės visuomenės organizacijomis, su nukentėjusiais taip pat valstybių narių atsakas yra pateiktas. Jūs e, galite interneto svetainėje rasti viską ir e, mano klausimus ir valstybių narių atsakymus. Tiesiog yra pateiktos nuoraidos, nuorodos ir pamatysite, kaip valstybės narės reaguoja. Ačiū. Man atrodo, šio ryto posėdį jau baiginėjame. Dar kartą ačiū, kad atėjot. Sėkmės diskutuojant plėtros komitete e, tokius aktualius klausimus. Išplėstinio biuro posėdis prasidės 15 val. Jis bus uždaras, o po to valandą bus viešoji diskusija, keismės nuomonėmis jungtinių tautų žmogaus e, pabėgėlių visaru apie Sirijos pabėgėlių padėtį Libane. Ačiū.